Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labadiena, ponios ir ponai, brangus kolegos, gerbiami patarėjai, pramonės atstovai. Labai malonu matyti jūs visus. Tad pramonė 4.0. Kalbėsim šią temą, bet prieš tai norėčiau, kad patvirtintume darbo tvarkę. Jei neturėtumėt pastabų, tai galima tvirtinti. Darbo tvarkė mm, nepakeista. Ar turėtumėt pastabų? Nematau. Labai ačiū. Dabar pirmininko pranešimai. Norėčiau Jums pranešti su dideliu, e, su dideliu liūdėsiu, kad mūsų kolega Džan Liuka Virželio penktąją dieną pasitraukė iš gyvenimo Italijoje. Tai buvo, jūs turbūt žinot, puikiai žinot apie tai, labai liūdnas pranešimas. Ponas Bonando Itre komiteto narys e, pradėjo dirbti Europos parlamente 2014 metais, prieš dviejus metus. Jis buvo e, dviejų frakcijų narys, o prieš pradėdamas dirbti Europos parlamente jis buvo nuo 2008 metų, o iki 2014 metų buvo Italijos parlamento narys e, šešerius metus. Jis atstovavo Šiaurės lygai. Bet e, liko našlė ir du vaikai, jiems norėčiau pareikšti užuojautą, nuoširdžią užuojautą visų mūsų įtre komiteto narių vardu. Tad norėčiau pagerbti mūsų kolegą tylos minutę. Thank you very much. Dar norėčiau Jums priminti, kad pasikeitė kai kurios pakeitimų įteikimo datos, uh, tam tik, susijusios su tam tikrais dokumentais, tai gali būti labai svarbu. Pirmiausia, mm, dažnio spektras, pranešėja ponia Toer, nauja data Liepos 1, 12 valanda. E, anksčiau buvo numatyta birželio 30. -oji. Tad dabar vėlgi e, tiesiog 24 valandom e, pakeitimų pranešimo terminas pratestas ir kartais e, tikrai e, tas terminas ilgesnis būna labai svarbus. Toliau, tarp vyriausybiniai susitarimai energetikos rytyje e, pranešėjas Krasnotemski Tad vėl nauja pakeitimų įteikimo data iki Liepos 1 dienos 12 valandos. Irgi tie pranešimai, tie pakeitimai bus išsiuntinėti ir elektroniniu paštu. O dabar galim pereiti prie klausimų. Darbo tvarkės trečias punktas. Tad e, pramonė 4.0 ir jos poveikis robotikos ir didelių duomenų kiekių pramoniai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti prelegentus Labai malonu Jūs matyti kartu su mumis, kadangi tema e, ypač mūsų komitetui labai svarbi, kadangi mes e, dirbam ne vien tik tai pramonės mažųjų vidutinių įmonių klausimais, bet ir skaitmeninės darbo tvarkės e, Europos e, skaitmeninės darbo tvarkės klausimais. E, Tai labai svarbu pramonės platformoms ir būtent tai, ką mes darom, prisidedam prie skaitmeninės Europos sukūrimo. Tai yra e, skaitmeninės sąjungos e, sukūrimo, ne vien tik tai vienos bendros rinkos sukūrimo. Pramonė 4.0 labai veikia pramonės procesus Čia galima kalbėti apie naujas technologijas, pirmiausia, robotiką, didelius duomenų kiekius. Ir mes komitete, aišku, gilinamės į visus galimus klausimus, galimus scenarius, gal kuriuos reikėtų priimti teisės aktus, uh, būtent tas klausimas, kiek kokiu, ar kokių teisės aktų reikia, labai, labai svarbus mūsų komitetui, nes mes tikrai turim prisimti atsakomybę už būsimus teisės aktus. Ir labai tikrai pravartu bus išgirsti jūsų patarimų, e, e, jūsų kaip ekspertų patarimų kad pakalbėtume apie didelių duomenų kiekių įvairius aspektus. Mes įtrė komitete rengiam, parengiam ir rengiam keletą pranešimų, kurie irgi susiję su e, pramonė, robotika, e, civilinė teisė ir robotika vėlgi siekiant vienos bendros rinkos. Antai prasidėjo Europos debesijos iniciatyva vadinamoji prieš keletą dienų. Dar norėčiau jūs informuoti, kad kuo daugiau komiteto narių galėtų dalyvauti klausimuose. Tai pirmiausia, išklausysim prelegentų, svečius mūsų ir po pasisakymų tada jau bus galima pateikti klausimų ir juos bus atsakyta. Ir aš norėčiau maloniai paprašyti E, pirmiausia, prelegentų, svečių e, kalbėti neilgiau kaip 10 minučių kiekvienas, nes po to, po diskusijų, jūs dar galėsit savo pasisakymus papildyti, atsakydami į klausimus ir greičiausia ta, ta diskusijų dalis bus kaip tik pati įdomiausia. Tad tikrai, jeigu jūs laikytumėtės 10 minučių, tai būtų labai gerai. Pirmiausia, norėčiau pakviesti pirmąjį kalbėtoją, Matijas Puts. Fraunhofer ehm, mašinų e, įrenginių ir formavimo technologijos instituto direktorius. Ehm, mechaninė inžinerija. Tai profesoriaus Matijas Puts Arkliukas. Jūs e, dirbot Müncheno ehm, universitete ir dirbot McLaurence firmoje Londone profesorius paskelbė nemažai, nemažai veikalų e, elektroninės priekybos, debesijos, pramonės, kitais klausimais. Ne, atsiprašau, čia jau kalbu apie kitą kalbėtą. Tad e, atsiprašau, aš čia supainiojau informaciją. Uh, Chemnico universiteto mechaninės technologijos profesorius, e, kuris e, apgynė daktaro disertaciją ir nuo 94 metų dirba tame Fraunhofer institute. Tad kreipiuosi į instituto direktorių, profesorių Matijas Puts. Prašom. Labai ačiū Ačiū, kad e, sudarėt man progą išklausyti minčių. E, aš pats esu e, mechanikos inžinierius, pramonės 4.0, ypač klausimai man rūpė. Mūsų Fraunhofer institutas iš tikrųjų šiaip prisideda prie formavimo technologijų, mašinų įvairių priemonių kūrimo ir mes tikrai atliekam mokslinę veiklą. Dabar kalbant apie pramonę 4.0, tai, lab, tai labai plati savoka. Čia galima kalbėti apie saugumą, duomenų perdavimą, kartu tam tikras politinės platformas. Aš pakalbėsiu apie gamybos technologiją, būtent e, Bet vėlgi, dabar pirmiausia dešiniai pusiai. Tad vėlgi dabar čia kalbam apie e, tam tikrą medžiagą, tam tikrus duomenis, ir po to tada visa perkeliama į e, gamybą, tai yra panaudojamos įvairios mašinos, kurios, aišku, gali e, veikti ir autonomiškai. Čia mes kalbam apie visą gamybos, e, struk, gamybos grandinę. Uh, Ir aišku, čia vėlgi tos mašinos gali pristaikyti prie išteklių ir veikti nepriklausomai. Ir čia labai svarbus e, skaitmeninis, tam tikras skaitmeninė grandinė, e, e, kaip paraleli. Ir mes kartu tą darom vėl pasiteldami žmonių išteklius, kad, tam, kad būtų galima tikrai e, sukurti sąveikos e, efektą, kas yra labai svarbus sprendimų prieimėjams. Tad tokiu būdu mes galim gauti produktų ir vėl dabar e, tą iliustruoja šitą schemą. Tai yra dabar realybė, čia nėra e, ateitis. Čia trys dalykai paminėtini. Ta galime mes daryti, bet tą gali daryti ir Kinijos kolegos. Ta galim padaryti E, vėlgi problema yra ta e, oranžinė, oranžinė kreivė, ta linija, nes nėra tokio nu, glaudaus e, sujungimo. Pirmiausia, kalbam apie duomenis, po to informaciją, iš informacijos gaunam žinių ir po to tada sukūrėm pridėtinę vertę. Aišku, iš principo tai sudėtinga, bet aš apie tai, aišku, galėsit pasiskaityti. Aš norėčiau pakalbėti apie štai ką kad dabar pramonės įmonės, e, vėlgi, kaip jos gali pasinaudoti pramonės 4.0 teikiamais privalumais. Tai yra, mes e, tiesiog e, naudojam duomenis. Ir man kaip mechanikos inžinieriui tai kelia problemų nes duomenis yra inovacijų šaltinis ir mes turėtume mąstyti, kaip mes savo mašinas, produktus, technologijas E, medžiagas e, galėtume pastatyti prieš duomenų srautą, o ne po jų. Jau yra tam tikrų pavyzdžių. Antai Europos projektai, antai mano institute buvo toks pavyzdys, tai nu, nu, numatyti tam tikrų įrenginių aptarnavimą. E, ir čia mes įvertinom turimus duomenis, Mes tiesiog e, užfiksavom duomenis e, ir kartu e, galėjom padaryti, sukurti tam tikrus duomenų sandėlius ar kaip ir mūsų institute, mūsų tame gamybos, gamybos skyriuje. Tad vėlgi mes padarėm tai jau realybę tiesiog pasi, pasitelkdami informaciją, galim jau teikti tinkamą informaciją tinkamų laikų, tinkamam asmeniui. Tai jau realybė, ta pailustruota grandinė. Dabar mes esam tarp fizinės tikrovės ir kibernetinės tikrovės, tos e, elektroninės e, grandinės. Mes, aišku, turėtume labai atsargiai elgtis su darbo jėga, darbuotojais. Uh, Tad čia ateitis priklauso socialinių tinklų, tam tikrai pramoniai ar pridėtinės vertės e, tinklams, sociotechninėms sistemoms. Tad dabar čia kalbam apie vėl tris tam tikras koncepcijas. Dar vienas atvejis. Noriu parodyti, kad mes vėlgi jau dirbam robotikos srityje Bet aišku, vėl reikia tą vertinti našumo ir ergonomikos atveju, kartu čia paminėtinas saugumas, priimtinumas. Turim jau sukaupę tam tikros patirties, bet mums atrodo, svarbiausia būtų, tai yra sukurti savoką tarp žmonių ir robotų čia iš, sukurti, tai yra išspręsti technologijas, technologijos e, prieimimo problemas ir panašiai. Dabar vėl, pirmiausia, gamyba gerai jaučiantis. Antai prieš keletą metų, sakykime, kai buvo ta pramonė 00, jos karta, tai galima sakyti, buvo akmens amžius ir iš tikrųjų žmonės tikrai gerai jautėsi, e, kai, kai kažką e, kūrė, gamino. Uh, naudodami tiesiog du titnago gabalus. Po to pereita į kitą etapą, e, būtent e, viduramžiai, e, Vokietijos maister paminėta įmonė. Ir tada prasidėjo kiti etapai 3.0, 4.0 ir vėlgi svarbiausia problema - išvengti per didelio sudėtingumo, pasistengta tiesiog atskirti e, tam tikras funkcijas. E, Ir manyčiau, mūsų didžiausias iššūkis Europoje tiesiog ne tai, kad apriboti sudėtingumą, bet e, pasinaudoti sudėtingumu. Tiesiog sukurti kuo sudėtingesnės sistemas, to, to, tiek sudėtingas, kokių mes pageidaujam. Ir čia, e, čia, aišku, mokslinių tyrimų, tam tikrų teisinių, e, teisinis klausimas. Bet aišku, mes turim pirmiausia analizuoti tuos duomenų kiekius ir, ir Tad mes dabar vėlgi, kalbėdami apie gamybą Europoje, pasižiūrėkime į tą paprastą elementą mechaninės e, inžinerijos ball bearing vadinamasis. Ir dabar pasižiūrėjus į gyvenimo ciklą, naudo, duomenų naudojimą. Tai dabar, jeigu pasižiūrėsim į šitą, šitą mechaninę detalę kairiai pusiai, jos sudėtinės dalis, tai galbūt būtų įdomu štai kas, kaip galėtume sukurti duomenis pasinaudodami savo kaip europiečių žiniomis, nano, nano technologijomis, uh, galbūt taip, tai ne tik, kad būtų gerai, bet tai, tai, tai tą mes turėtume daryti. Tiesiog e, pereidami nuo vadinamosios Google lager prie Google lager e, technologijos, eidami į informaciją, į žinias, e, po to tada jau kurdami to pagrindu gaminius. Tad vėlgi aš sakau, kad mes turėtume e, drįsti sukurti duomenis e, ir nebijoti kurti sudėtingų sprendimų. Ta tiek, labai ačiū. Very... Dėkoju. Labai įdomiai prasidėjo mūsų klausimai. Buvo išsakyta kai kurių filosofinių minčių, klausimų. E, iš tikrųjų, Buvo kalbama apie bendradarbiavimą su žmonėmis, apie daugelį kitų svarbių aspektų, apie socialinių tinklų pramonę, apie tai, kad galima pasinaudoti tą susiklošiusią sudėtingą situaciją. Ir veiksmingiau dirbti su duomenimis. Labai įdomus klausimai. Jūs, ko gero, Ir, pa, ir paskui, kolegos, ar turėsite klausimų. Jums, direktoriau, labai ačiū. Mūsų kitas kalbėtojas yra ponas Peter Brautikam. Nuor konsultancijai įmonės atstovas. Jis yra baigęs Müncheno universitetą, yra advokatas. Londone yra dirbęs advokatu. Yra parašęs visą eilę publikacijų, tokių kaip pramonė 4 e, į prekybą e, ir apie eilę kitų klausimų, kurie priklauso mūsų komiteto kompetencijos ryčiai. Tad žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man didelė garbė šiandien pasisakyti šiame posėdėje. Noriu pasveikinti ir aš visus susirinkusius. Kurgi tos mano skaidrės, sako kalbėtojas. Suprantu, kad nuobodu, bet svarbu padaryti tą tokį įvadą, nes e, advokatai e, paprastai nori, kad viskas būtų pagrėsta teisiškai ypač kai kalbame apie pramonę numeris 4, kai kalbame apie robotus, apie atsakomybę. E, kitas klausimas yra į, į asmuo. Ar mums reikia kažko tokio specialaus, apie tai kalbėsime. Kas yra tas robotas? Tad kokia to roboto atsakomybė? Ar tas į asmuo, elektroninis asmuo galėtų būti atsakingas už kažką. Štai koks įdomus klausimas. Na ir trečia, pritariu tam, ką sakė prieš tai pasakęs kolega, dideli duomenų srautai yra labai svarbus klausimas. E, ar pakanka privačių duomenų apsaugos reguliavimo šiuo atveju, bet pirmiausia pradėkime nuo atsakomybės. Turime atskirti visiškai autonominius produktus nuo automatizuotų produktų. Pavyzdžiui, automobilio pavyzdys. Ten yra tokių sistemų, kurios padeda vairuoti, padeda jums parkuotis, padeda jums nuvažiuoti tam tikrą sumą, bet vairuojate jūs, tad pasikeitimų didelių čia nėra. Tai yra automatizuotos sistemos, bet ateity, daug apie tai kas kalba, bus visiškai autonominių automobilių, kurie sugebės viską padaryti patys. Jums net neteks kištis ir neturėtumėt to daryti. Taigi, tai yra vadinamasis autonominės, autonominės vairavimo sistemos. E, kai dėl automatizuotų paslaugų, manau, kad mums nereikia naujų teisės aktų. Pakanka dabar egzistuojančių, jeigu kalbėtume apie produkto atsakomybę, jeigu kalbėtume apie apie gamintojo atsakomybę, kuris gamina tą produktą. Viskas yra gerai, nes galiausiai žmonės kontroliuoja visą tai. Ir čia mes nekalbam apie kažkokią naują sritį. Kalbant apie automobilius, ši sistema irgi visiškai tinka. Nes e, kalbam apie vairuotojo atsakomybę, apie registruoto savininko atsakomybę, kalbama apie gamintojo atsakomybę. Ir Štai tie yra tie asmenys, kurie yra atsakingi ir to gana. E, teismai netgi turi tendenciją interpretuoti teisės aktus vis griežčiau šio požiūriu. Ir kai dėl automatizuotų produktų, taip vadinamų, žmogus nusprendžia, ką, kaip elgtis ir galiausiai teisės aktų egzistuojančių pakanka. Tačiau, kai kalbame apie tas visiškai autonomiškas sistemas, ta sistem, tos sistemos nekontroliuoja žmogus. E, e, sistema pati priima sprendimus. Žmogus nebesikiša. Ir čia yra tam tikras spraga. E, kai kalbame apie visai autonominės sistemas, turime peržiūrėti teisės aktus ir turime čia sustelti prie trijų trijų asmenų - vartotojų, gamintojų tos sistemos ir prie kompiuterinės programos. Jeigu pasižiūrėtumėte tuos tris dalykus, ko gero politinių požiūrių nenorėtumėt, kad atsakomybė tektų vartotojų už visą tai. Nes, pavyzdžiui, važiuojate autonominiu vadinamoju automobiliu ir kam nors nutikus tik jūs, kaip vartotojas, ir už viską atsakingas. Tai ko gero nebūtų teisingas signalas. Vartotojas e, naudojasi tokią, tokią paslaugą, tokiu produktu, bet nieko negali pakeisti. Jis veikia taip, kaip sureguliuotas. Čia kalbame apie atskirų mašinų komunikaciją. Galėtume sakyti, kad vartotojas mašina naudojasi ir galbūt. Ir čia kyla klausimas, kas turėtų būti atsakingas. Ar atsakingas galėtų būti kompiuterinės programos e, sudarytojas? Sakyčiau, kad ne nes tai irgi, ko gero, apribotų tą išradimą, nes kompiuterinė, kompiuterinės programos sudarytojas, ko gero, irgi nėra e, vienintelis gamintojas ir sudarytojas. Tad reikėtų dalį atsakomybės skirti sistemos gamintojui. Nes Jis iš produkto gauna galutinę naudą. Ir be abejo reikia surasti ir draudimo naują sistemą, nes kalbame autonominę sistemą. Ir ką daryti tuomet, kai jį veikia netinkamai. Štai koks klausimas. Taigi, reikalingi draudimo sprendimai. Dar kartą norėčiau tai parodyti. Turime susitelkti prie gamintojo, kuris tvarko visą sistemą, atsakingas už visą tą robotikos sistemą ir jis jam turi tekti ir atitinkamą atsakomybę. Į asmuo, e, tai yra kiekvienas robotas, kiekviena sistema, e, ar galis būti laikomas juridiniu asmeniu? Mano atsakymas būtų ne. Nes turime čia įvertinti du dalykus. Pirmiausia, atsakomybę ir atsakomybė yra e, tas dalykas, kuris tenka kažkam, ne pačiam robotui, bet tam, kas yra atsakingas už tą robotą, kas jį kontroliuoja. Tai gali būti gamintojas, tai gali būti taip pat gamintojas plus draudėjai, draudikai tiksliau. E, antras dalykas susijęs su į asmeniu. jeigu tas asmuo duoda nurodymus, išrašo sąskaitas ar kažką panašaus tokio veikia. Kaip tuomet, ar tas elektroninis asmuo turi būti laikomas dirbtinė tokia teisinė būtybė juridiniu asmeniu? E, mano atsakymas ir čia būtų ne, nes tas robotas irgi yra susijęs su gamintoju, kuriam reikia tos e, kažkokios ar pagaminamos medžiagos ar atliekamų paslaugų. Tad šiuo atveju atsakingas būtų gamintojas, tas, kuriam reikalingos tos, e, tos, tie pagaminti dalykai ir suteiktos paslaugos. Dideli duomenų srautai kita svarbi tema, kurią turime aptarti. Ir dabar daug diskutuojama apie du dalykus. Pirmiausia, kokie yra teisės aktai, kurie reguliuoja duomenų nuosavybę, pirmiausia, mūsų asmeninių duomenų nuosavybę. Ir kitas svarbus dalykas, kitas svarbus klausimas yra privatumas. Kaip yra su duomenų nuosavybė? Ar mes turim būti duomenų savininkai, kad galėtume gauti tam tikrus duomenis? Ir čia yra įvairių pamastymų. Štai pasižiūrėkime į tur, esamus teisės aktus ir pagalvokime, kaip tos duomenys galėtume apibriežti. Ar te egzistuojančių teisės aktų užtenka? Šiek tiek detaliau panagrinėkime, kas yra neasmeniniai duomenys. Mes tą puikiai žinome, nes turime reglamentą ES, kuris įsigaliojo. E, įsigalios 2018-aisiais daug kas yra ten puikiai išaiškinta. Jeigu jūsų paklausčiau, 11 laipsnių Celsijaus. Ar tai yra asmeniai duomenys ar ne? Ar jums ta informacija yra naudinga? Reikalinga tam tikra kombinacija, kad kad tai turėtų tam tikrą prasme. Jeigu aš sakau, kad 11 laipsnių Celsijaus dabar yra laukia arba mašinoje, arba tai yra temperatūra per aukšta ar per žema tam tikram įrenginiui, taip, tada ta informacija prasme turi. Tačiau kaip apibriežti tuos duomenys, kurie bū, turi būti saugomi teisės aktų? Galite remtis kodais. Ir galite saugoti viską, bet suprantate, kaip sunku yra visus tuos duomenys apsaugoti. Tuo pat metu tenka reguliuoti tai, kaip gauti prieigą prie tų duomenų. Dabartinių Dabartinė teisės aktai yra gerai. Turime regulia, reglamentą susijusiu su privačių duomenų apsauga, su prekybos paslapčių apsauga, verslo paslapčių apsauga. Ir dabar štai kalbame apie duomenų apsaugą. Tai yra dalykas, kuris buvo sugalvotas Europoje ir kuris yra visai neblogas. E, kam reikia tų naujų teisės aktų? Ogi tam, kad būtų galima tinkamai apsaugoti inovacijas. Tačiau atskirais atvejais mes nekalbam apie inovacijas, o kalbam apie tam tikrą duomenų surinkimą. Ar reikia daugiau skaidrumo rinkose? Aš nematau, kad rinkoje būtų kokių nors problemų, tad kam reguliuoti, jeigu rinkoje dėl to problemų nekyla. E, ar čia kalbame apie galios tam tikrų spragų subalansavimą? Gali būti, taip. Turime teisės aktą susijusi su susitarimais, pavyzdžiui, kur kovojama su dominuojančia padėtimi rinkoje ir panašiai. Ir čia matome visai reglamentų, kurie saugo duomenų privatumą. Jeigu mums reikia asmeninių duomenų, tai susidursime su labai rimtomis kliūtimis dėl irgi tam tikro reglamento, kuris yra susijęs su asmens apsauga. Jeigu mums reikia didelio duomenų srauto, tai paprastai nėra labai lengva tuos duomenys gauti. Dėkoju. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad e, mums papasakojate apie atsakomybę už produktą, e, elektroninius asmenis, e, didžiuosius domenų srautus. Labai ačiū už jūsų pristatymą. Dabar suteiksiu žodį kitam mūsų kalbėtojui, tai yra ponas Rolands. Jis yra e, e, atsakingas už mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką Siemens įmonėje. Jis pradėjo dirbti Siemens įmonėje prieš porą metų. 20-ame amžiuje dar pradėjo ten dirbti. Jis yra baigęs chemiją ir filosofiją, turi daktaro laipsnį šiose sritise. Ir taip pat jis e, dirbo ir Siemens atstovybėje Briuselėje nuo 2004 metų. Moksliniai tyrimai, technologijų e, plėtra, intelektinės nusavybės teisės e, yra iš tikrųjų labai svarbus mums aspektai. Žodis jums, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už jūsų kvietimą. Aš šiandien pakalbėsiu apie gamybos skaitmeninimą. Ir kaip mes visi žinome, dabar e, e, skaitmeninimas vyksta visose sritise ir e, yra vis daugiau e, knygų, kitų produktų, bet taip pat skaitmeninimas vis labiau e, vyksta ir tarp įmonių. Šiandien mes pakalbėsime apie skaitmenimą gamybos srityje. Na ir skaitmeninimas vyksta visais gamybos etapais, nuo produkto kūrimo iki techninės priežiūros teikimo. Uh, Taigi tai apima visus skaidrė matomus sektorius. Neseniai pasikeitė e, visi pokyčių e, varikliai. Dabar e, produktai tampa vis sudėtingesnė, apie tai kalbėjo ir kiti. Vartotojas nori vis labiau individualizuotų produktų, taigi mes kalbame apie individualizuotų produktų masinę gamybą. Taip pat gerėja ir produktų kokybė, yra veiksmingiau naudojami ištekliai, energija. Tai yra svarbus dalykai, norint išlikti konkurencingais. E, pramonė 4.0 e, yra projektas įgyvendinamas Vokietijoje ir nukreiptas į ateitį. Jis e, susijęs su skaitmeninimu ir skirtas įveikti tuos iššūkius, kurie kyla skaitmeninant gamybą. Taigi, kaip jau sakiau, apimami visi etapai nuo pačios idėjos apie produktą nuo iki techninės priežiūros. E, kolega iš Fraunhofer apie tai irgi jau kalbėjo. Matome, e, kaip kuriama visa pridėtinės vertės grandinė. Taip pat reikia paminėti ir papildomą skaitmeninę vertę. Visų pirma, produktas yra kuriamas, naudojamas ir kompiuteriais, paskui e, planuojama gamyba, produktas gaminamas, jis e, paskui teikiama ir techninė priežiūra. Taip pat yra dirbama ir laboratorijose, E, yra parengiamas visas gamybos procesas, tuomet pradeda, prasideda industrinė e, e, produkto gamyba ir taip toliau. Čia dešinėje pusėje pavaizduota. Pavaizduotos paralelės tarp skaitmeninio ir realaus pasaulio. Uh, ir taip pat parodyta, kad duomenys, kurie e, sukūrėmi visais gamybos etapais, gali e, pagerinti tolimesnius e, gamybos etapus. Kairėje pusėje matome, kad tam reikia sukurti tam tikrą pramoninę skaitmeninę programinę įrangą ir automatizacijos portfelį. Taip pat reikia ir dar kelių dalykų, tai yra pramoninės komunikacijos tinklas. Taip pat reikia užtikrinti ir pramoninį saugumą, taip pat ir kibernetinį saugumą. Dar galiausiai vartotams yra teikiamas pramoninės paslaugos. Šias paslaugas galime e, suteikti vad, e, naudodamiesi bendromis platformomis. Pateiksiu praktinį pavyzdį. Maserati Ghibli gamyba šiuo metu vyksta e, skaitmeniniu būdu. Na, o paraleliai naudojami virtualūs ir realūs duomenys tam, kad būtų galima pagerinti visą gamybos procesą nuo dizaino iki pat produkto pagaminimo. Na ir dėl to e, gamybos veiksmingumas padidėjo 30 procentų. Dabar uh, E, produktas e, pagaminamas sparčiau. Anksčiau produkto gamyba užtrukdavo 48 mėnesius, dabar 32 mėnesius. Na, o šiame video matome, kaip šiandien e, vyksta gamyba. Robotai gauna duomenys, jie komunikuoja tarpusavyje. Jie surenka automobilį ir tuomet perinama prie kito gamybos etapo. Na ir tie robotai tarpusavyje komunikuoja. Jie yra programuojami vis dėlto skirtingai, atskirai, bet kas atsitiks rytoj, jeigu e, gamybos sistemos bus visiškai automatizuotos, visiškai išmaniosios, tai ko gero tuomet e, mašinos arba robotai e, galės pačios suprasti, ką daryti, Tai yra, e, e, e, tie robotai iš anksto gaus tam tikrą receptą, tam tikrą specifikaciją, ko mes iš jų tikimės, bet nebūtina bus pasakyti, kaip tai padaryti. Ir tie robotai galės patys autonomiškai sukurti gamybos kodeksą. Mes šioje srityje vis dar dirbame. Uh, Ir aišku, ir robotai, ir e, žmonės tarpusavėje glaudžiai bendradarbiauja, tai yra būtina. Yra būtina, kad e, robotai atpažintų žmogaus e, veiksmus, robotai turi elgtis atsargiai, jeigu nustatys, kad netoli yra žmogus, na ir robotai galėtų dirbti sparčiau, jeigu arti jų nebūtų jokio žmogaus dabar didieji ir mažieji duomenys. Šioje skaidrėje, kairėje pusėje, matome E, kad kalbama apie instaliuotus produktus. E, Siemens jau dabar turi apie 300 tūkstančių įrenginių visame pasaulyje. Tai yra tam tikri e, produktai, įrenginiai, tai gali būti turbinos, medicinos tomografai ir, ir taip toliau. Šios sistemos kaupia duomenis. Tam, kad duomenis būtų analizuoti, reikia turėti žinių apie e, atitinkamą sritį, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, reikia turėti žinių apie energetikos sritį, apie sveikatos priežiūros sritį, reikia žin, e, e, turėti žinių ir apie bendrą kontekstą. Ir taip pat reikia turėti žinių, kaip analizuojama informacija, kokie algoritmai naudojami. Na ir tuomet šie duomenys yra naudojami, jie paverčiami išmaniaisiais duomenimis, tam, kad būtų galima pagerinti visą gamybos procesą, taupyti išteklius, energiją. Galėčiau pateikti pavyzdį. E, tai yra didysis hadronų prieš priešinių srautų greitintuvas Ženevoje. E, Greitintuve yra gam, e, kuriamos, gaminamos dalelės, na, o iš. Ir, ir taip pat šis greitintuvas yra 27 km skersmens Šiame greitintuve yra integruotos kontrolės sistemos, maždaug yra 600 kontrolės sistemų, 18 tūkstančių sensorių ir voštuvų. Ir e, visa tai yra naudojama, e, norint e, nustatyti, ar sistema veikia gerai, ar nėra kažkokių tai veikimo problemo, problemų. Taigi visi tie duomenys yra reikalingi tam, kad pati mašina, pats greitintuvas veiktų, kad E, jis būtų veiksmingas. E, iš viso yra generuojama apie 100 terabaitų e, duomenų per, per dieną. Maždaug trečdalis tų duomenų yra mokslinė, moksliniai duomenys. Na ir naudojame analitiniai duomenys, norint užtikrinti greitintuvo veikimą. Kaip jau sakiau, e, tas greitintuvas apima 27 km. Ir dabar, jeigu yra kažkokia tai techninė klaida, tai per 30 minučių jau manoma nustatyti, e, kokia konkrečiai yra ta klaida ir ją ištaisyti. Taip, ir, taip vyksta sąveika tarp mažųjų ir didžiųjų duomenų. Toliau daiktų internetas. Dabar apie tai daug kalbama. Na, mūsų vartotojams, ar tai būtų gamybos įmonės, ar tai būtų prieš priešinių srautų greitintuvas, ar dar kas nors. E, jiems reikia žymiai patikimesnių sistemų, taip pat reikia užtikrinti ir domenų saugumą. Ir dėl to mūsų vartotojai gali patys nuspręsti, ar jie naudosis daiktų internetu, e, kuris siūs visus duomenis į internetinį debesį, ar vis dėlto vietos lygmenių jau bus atrenkami tam tikri duomenys, ar jau vietos lygmenių būtų generuojami tam tikri išmanieji duomenys ir tie duomenys būtų siunčiami e, tada, kai reikėtų techninės priežiūros. Na, bet e, e, pats mašinos turėtojas, jam turėtų priklausyti nusavybės teisės į visus duomenis. Ir e, vartotojai ne visą laiką e, turėtų perduoti duomenis per atvirąjį internetą. Tai e, jau daugiau dabar kalbu ne apie, dabar daugiau kalbu apie duomenų perdavimą tarp dviejų įmonių. Ačiū. Labai ačiū. Tad palaipsniui Pereinam prie naujos sistemos, milžiniškos robotika grindžiamos sistemos. Iš tikrųjų, skaitmeninės įmonės labai svarbios ir bus labai svarbios ateityje, kalbant apie naujus teisės aktus. Na ir dabar kreipiuosi į ketvirtą, e, ketvirtą prelegentą, poną Frederiką Kekelaineną, Enevo Mm, generalinį direktorių ir iš jūsų gyvenimo aprašymo matau e, jūsų nueitą kelią. Jūs pradėjot, e, tai yra, sukūrėt įmonę, e, tokia, sakykime, tikrai pionieriška įmonė, kuri, kuri užsijima programinė įranga atliekų stebėjimo programa, kuri galėtų būti naudinga ištisiems miestams. Tad bus labai įdomu išklausyti jūsų. Labai ačiū, man didelė garbė būti čia. Aš nesu daktar, mokslų daktaras, profesorius, aš e, esu verslininkas ir pateiksiu informacijos apie praktinius pavyzdžius, apie tai, kaip daug duomenų didelių duomenų kiekių, e, kiekiai gali tiesiog transformuoti mm, tam tikras pramonės sritis. Labai trumpai apie mano paties įmonę. Mes ją sukūrėm 2010-aisiais ir buvom užsimoję panaudoti jutiklius, bevėlius jutiklius ar sensorius tam, kad būtų galima pagerinti e, gamybos procesą. Ir pasirinkom atliekų perdirbimo e, pramonę. Ir iš tikrųjų manėm, kad galim daug ką pakeisti, mąstydami tiesiog kitaip. Dabar mūsų bendrovė kotiruota biržoje, Suomijoje. Mes e, iki šiol pasiekėm šiokią tokią sėkmę, turim kartu, išplėtėm veiklą mm, ir, ir į Europą, į Šiaurės Ameriką. Uh, Japonija. Turbūt daugelis jūsų nežino, tačiau noriu pasakyti štai ką, kad e, pasaulio atliekų pramonė tikrai yra milžiniška pramonė, e, milžiniška visame pasaulyje. Galima kalbėti apie maždaug vieną trilijoną eurų vertės e, rinką per metus ir tas sektorius plečiasi, nes vėlgi daugiau suvartojama, urbanizacijos procesai vyksta labai greitai. Tai dėl to žmonės gyvenantis miestų vietovėse pagamina ar generuoja du kart daugiau atliekų negu žmonės e, kaimiškose vietovėse. Tai stebina. Šimtai milijonų atliekų konteinerių uh, tiesiog e, keliauja ir tiesiog konteinerių atliekų surenkama ir milijonai e, sunkvežimių. Ir tam, aišku, čia 50 procentų rinkos, šios rinkos yra logistika. Bet vėlgi ta logistika kol kas buvo grindžiama daugiau prielaidomis, nedetaliais duomenimis. Ta tokia. Dabar taip darom, taip surinkamos atliekos. Uh, atliekų sunkvežimiai su tūkstančiai, e, tūkstančiais konteinerių pervažiuoja miestus e, kiekvieną dieną tiesiog iš įvairių ligoninių, tam tikrų kitų pastatų surenka e, atliekas ir po to veža į atliekų savartynus. O ką mes darom? Mes dabar remiamės duomenimis Tai yra ir tokiu pagrindu mes žinom, e, savo programos dėka mes žinom, kur eiti, e, kur rinkti atliekas, kiek maždaug galima surinkti atliekų ir panašiai. Tie e, būtent tos nuotraukos panašios, viena iš Suomijos, kita iš Barcelonos kitos nuotraukos vėlgi rodo padėti kituose Europos miestuose, nes tam tikrais atvejais atlikos užsibūva ir tikrai kelia didžiulę e, problemą aplinkai. Tad ką mes, kaip mes darom? Mes naudojam vadinamuosius e, ultražemų pajėgumo bevėlius jutiklius, kuriuos į, įtaisom į konteinerius ir jie matuoja, kaip greitai konteineriai pasipildo atliekomis. Ir po to tada mes galim e, tiesiog analizuoti ir numatyti, kur ir kiek ten tų konteinerių galima pastatyti tam tikrose miesto vietose, kad pasinaudojam algoritmais. Ir tokiu būdu beveik 50 procentų mes galim sumažinti atliekų surinkimo išlaidų. Tai irgi logistikos dalis. Čia kalbam apie dešimtis milijonų eurų sumas per metus. Uh, būtent kurie kainuoja e, miestų biudžetams. Tie sensoriai, jutikliai, tai yra metodas, e, vėlgi, kur mes juos pas, panaudojam, e, duome, tai yra atliekų rinkimui matuojama temperatūra, kiekiai, kiti rodikliai. Ir nauda aiški. Kaip sakiau, operacinės išlaidos kur kas mažesnės. Be to tai skatina ir perdirbimą atliekų pakartotinį naudojimą, nes kai žinom konkrečiai, kiek surinkama atliekų, kiek jų bus surinkama, tai galima tikrai paskatinti perdirbimą. Antai plienas, sakykime, čia vėlgi 75 e, procentais mažiau energijos galima panaudoti tokiuose procesuose. Ir manyčiau, tokių žaliavų požiūrių Europa gali puikiai apsirūpinti, tik tai reikia panaudoti technologiją, duomenis, naujas sistemas ir tikrai nebereikės tiek daug naujų žaliavų. Tai tikrai didelis per žingsnis į priekį. Dabar mūsų klientai vidurio Europoje, šiaurės šalyje, Niderlandai paminėtini, e, Ispanija, šiaurės šalis. šalis daug miestų jungtinėje karalystėje yra mūsų klientai, ypač e, turiu galvoje miestus, kur daug e, gyventojų, daug e, eismo, antai vienas mūsų klientų New Yorkas. Tad tomis technologijomis tikrai galima pakeisti miestų veidą, technologijos gali daug padėti. Tad mes tikrai norėtume kuo daugiau, e, tiesiog kuo veiksmingesnės technologijos taikyti tam, kad tikrai piliečiams galėtume teikti geresnės paslaugas. Kartu mes gana sėkmingai veikiam ir Japonijoje ir čia keista girdėti, kad Europos įmonė uh, tiesiog įsitvirtino Japonijoje, tačiau tai tas pavyzdys rodo, kad mūsų technologiniai sprendimai iš tikrųjų turi ateitį. Labai ačiū už pasisakymą, ačiū už tokį konkretų pavyzdį, kurį jūs pateikėt. Mes. Taigi iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie šias problemas, o jūs tą ir padarėte. Gerbiami kolegos, dabar Pradėkime klausimų ir atsakymų sesiją. Kolega Boni, EPP frakcijos vardu. Prašau, gerbiamas kolega. Much, Mr. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ačiū už įdomius pranešimus, už įkvepiančias vizijas, e, 4.0 pramonėje. Ačiū už įdomus pasakojimus apie didelius duomenų srautus ir robotus. Manau, kad reikia diskutuoti jau dabar apie tai, norime pasiekti savo tikslų, turime kalbėti apie Europos pramonės konkurencijos privalumus tam tikrus. Tačiau be abejo, grįžti norėčiau prie pačių, prie pačios diskusijos. Ką manote apie sąlygas viso šio e, vystymui? Ar pakankamas yra su, sujungiamumas, ar pakankamai yra išvystyti reikiami tinklai, ar tinkama infrastruktūra, ar pakanka aukšto lygio kompiuterinių centrų visoje Europoje. Ką manote apie komunikacijas ar bendravimą net, ne tik vartotojų su vartotojais, bet ir bendradarbiavimą mašinų vienų su kitomis. Ką turėtume daryti, kad užtikrintume geresnį infrastruktūrą šios ryties vystimui. Kita tema. Ji būtų susijusi su tuo duomenimis kaip šaltiniu Ir be abejo, mes turime kalbėti apie duomenų nuosavybės klausimą, tačiau taip pat turime suprasti, o kas tuos duomenys pagamina. Nes čia kalbame ne tik apie žmonės, ne tik jie gamina duomenys, labai dažnai tie duomenys sukūriami automatiškai. Ta daro mašinos. Taigi svarbu turėti taisyklę susijusią su duomenų apsauga, su jų saugumu svarbu saugoti asmens duomenis ir juos traktuoti atskirai. Ir žiūrėti, kiek jie yra susiję su tais duomenimis, kuriuos gamina mašinos. Kaip jums atrodo, kaip išspręsti duomenų nusavybės problemą šiuo atveju? Mes turime kelti klausimą dėl supratimo, dėl to, kad šis, šis pramonės yra susijusi su duomenų apdorojimu. Trečias dalykas nauji santykiai tarp žmonių ir robotų. Sutinku, kad mums reikia tam tikrų bendradarbiavimo taisyklių. Mums taip pat reikalinga tinkamas komunikavimas. Jeigu teisingai suprantu, mes nekalbam tik apie mechaninį bendradarbiavimą. E, svarbu, kad mes kaip asmenys galėtume naudotis balsu. Jau yra dabar tokių prietaikų, kur balsų naudojamasi. Mes galime, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų savo balsų komandas perduoti tam tikroms mašinoms, aš automobiliui ar kitoms mašinoms. Taigi mums teks dirbti kartu su robotais. Tad kaip atsakomybę apibrėžti šitie šioje srityje, nes čia iš tikrųjų klausimas labai įdomus. Apie tai kalbėjo ponas Brautingas, kalbėjo apie tą į asmenį, elektroninį asmenį. Čia be abejo turi, turime kalbėti apie tai, ar atsakomybė turėtų būti suvokiama tradiciškai. Ko gero ne, nes čia reikalingi nauji sprendimai. Ir turime visą tai aptarti ir įvertinti. Be kita ko, turiu pasakyti, kad šioje srityje jau yra tam tikro darbo nuveikta, jie atlieka jūrė ir, jų, jūrė ir įtre komitetas, įtre komitetas dar daugiau turėtų sitraukti į šį darbą. Taip pat visiškai sutinku, kad mums reikia taisyklių, tačiau nereikia to reguliavimo per nelik daug. Na ir paskutinis, tiksliau ketvirtas klausimas, sako kalbėtus, dar ne paskutinis. Tai yra optimizavimas, nes skaitmeninės įmonės mums suteikia daug galimybių produktų dizainui, paslaugų dizainui. Ir yra galimybių teikti optimales paskaitas, e, paslaugas ir e, asmeniui konkrečiam pritaikytas paslaugas. Aš sakyčiau, kad tai yra šios pramonės didžiulis privalumas. Tos 4.0 pramonės privalumas. Ponas Roland sakė, mums tam, kad galėtų šis rytis plėtotis, reikia tam tikrų platformų, kur galėtų būti tinkamai pristatytos šios paslaugos, kur apie tai būtų galima diskutuoti ir žinot apie jas. Tai turėtų būti ne tik bendrų galimybių platforma. Ir dar vienas klausimas, sako kalbėtojas. Labai ilgai jūsų kalba, sako pirmininkas. Ir paskutinis dalykas. Dėl reguliavimo. Tai yra labai naujas rytis. Pone Velner, socialdemokratų frakcijos, atleiskit kolegą. Galbūt liks laiko, tada paklausite savo paskutinio klausimo. Na, labai ačiū, pirmininkė. Mes daug kalbame apie e, pramonę 4.0 e, šio projekto techninę pusę, kalbame apie tai, kad reikimtis naujų veiksmų, reikia atrasti naujus verslo modelius, pradėti nau, mąstyti naujoviškai, bet aš noriu paminėti dar vieną dalyką. Visą šį procesą reikia įtraukti ir darbuotojus. Uh, Ne vien tik tais įmonių valdyba turėtų galvoti apie naujus verslo modelius, naują kylančią riziką, bet reikia nepamiršti ir darbuotojų, nes ir jiems kyla nauji iššūkiai. Gal galite pasidalinti savo patirtimi? Kokiams įmonėms jau pavyko visą procesą įtraukti ir darbuotojus? Ar yra sėkmingai dirbančių valstybių, kur buvo e, tinkamai atliktas darbuotojų apmokymas arba darbuotojai, kai buvo sėkmingai traukti įgyventinant projektą pramonė 4.0, gal jau buvo atlikti kokie nors tyrimai, o gal reikia tokių naujų tyrimų apie mano paminėtą klausimą. Man atrodo, kad likščiau diskusijose per mažai dėmesio buvo skirta darbuotojams. Gal čia reikėtų ir socialinio e, dialogo europinių lygmenių. Uh, Na, o dabar mano antras klausimas. Mūsų komitetas e, e, kalba ir apie civilinės teisės nuostatas robotikai. Jūs jau tai irgi minėjote. Aš noriu pateikti klausimą apie didelius duomenų kiekius. Kolegos beje apie tai kalbėjo. Dėl infrastruktūros E, kaip reikėtų plėsti plačia juoščio interneto ryšį, norint užtikrinti tinkamą infrastruktūrą dideliems duomenų kiekiams. E, Mr. Tošenovski, on behalf of ECR. Kolega Tošenovski, atsir frakcijos vardu. Pone pirmininkė, aš perėsiu prie savo gimtosios kalbos. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems už labai įdomius pasisakymus ir įdomią diskusiją. Manau, kad diskusija labai aktualiai vyksta pačiu laiku. Šiomis dienomis Europos parlamente e, įvairiose komitetuose e, vyksta diskusijos apie robotiką, apie robotų vystimą ir ar būtų įmanoma e, numatyti kažkokius tai standartus. O galbūt e, vis dėlto e, standartai gali riboti robotikos vystimasi, nes galbūt bus nustatyti pernelik griežti reikalavimai. Koks vaidmo turėtų tekti teisės aktų kuriems? Aš norėčiau padėkoti profesoriui, profesoriui Broitikam. Uh, Aš nenorėčiau kartuoti viso to, kas buvo pasakyta, bet profesorius Broitigam sakė, kad e, pakanka dabartinių teisės aktų. Na, tai yra tiesa daugeliu atveju. Bet ar teisės aktai gali kažkaip tai irgi e, kliudyti moksliniams tyrimams? Ar tai gali būti tam tikra kliūtis? Uh, Aš manau, kad mes turėtumėm skatinti mokslinius tyrimus, švietimą, mes turėtumėm plėsti infrastruktūrą. Taip pat reikėtų dėkti plačia juosti interneto ryšį. Vis dėlto baiminuosi vieno dalyko. Jeigu mes e, parengsime pernelik griežtas nuostatas, griežtas taisyklės, tai gali tapti kliūtis e, technologijų vystymuisi. Technologijos e, vystosi labai sparčiai, teisės aktai nuo to atsilieka. Technologijos kartais vystosi tiesiog pačią savaime, nesikišant administratoriui. Taip pat norėčiau sureaguoti ir tai, ką pasakė um, ponas Rolands. Jeigu mes per nereikį viską kišimės, jeigu mes naudosime optimizavimo metodus, tai tuomet tai gali sukelti problemų. Bus e, sukurtas tik vienas automobilių tipas, nes būtų generuojami tik vienas uh, duomenų tipas. Mes tiesiog uh, E, sužlugdytumėm e, visą potencialą. Aš norėčiau sužinoti, e, kaip jūs tai vertinate, ką, reikėtų, ką turėtų padaryti Europos parlamentas, koks vaidmuo turėtų tekti Europos parlamentui visame šiame procese. Ar mes turėtumėm elgtis aktyviai? Ar mes turėtumėm padėti veikti dabartinius iššūkius, keisti tradicinį požiūrį. Aš nu, tikrai norėčiau, kad ateityje būtų įvairių automobilių tipų, ne vien tik tais vienas vienintelis automobilių tipas. Ačiū už pasisakymą, gerbimas kolega. Klausimas apie pramonės veiklą. Kalbama apie tai, kad nėra kol kas jokių teisinių sprendimų ir žmogaus įsikišimo nesama kol kas. Tikrai sudėtinga. Ponas Butikofer, žaliųjų vardų. Thank you, chair. Dėkoju, panė pirmininkė. Ačiū. Gerbėms prelegentams už pasisakymus turiu keletą klausimų. Pirmiausia, pono Puts norėčiau paklausti. Jūs kalbėjote, kad Kinė taip pat yra įsitraukusi šių technologijų skatinimą, jų spartesnį šuolį pirmin. Pavyzdžiui, jie turi tam tikrą strategiją iki 2025 metų, kur yra aiškiai išdėstyti tikslai, kurių siekia šalis. Šiame kontekste mane domintų tai, ką jūs patartumėt kokios strategijos Europos e, sprendimų prieėmėjai ir pramonė turėtų laikytis, kokių tikslų siekti. Jūs kalbėjote apie vadinamąjį. Kalbėjau apie Kuker bylą ir komisija išreiškė savo nuomonę. Buvo pasakyta, kad Europa turi ginti savo pramonę ir kompetenciją, kur yra strateginės svarbos, jeigu Europa nori ir toliau būti E, šitų svarbių veikėjų avangardę. Tai štai, ką apie Kiniją manote? Toks tai būtų pirmas klausimas. Antra. Mažos ir vidutinės įmonės nebuvo minėtos jūsų, jūsų pasisakymuose. Kaip kokia vieta yra numatyta šioms vidutinėms įmonėms jūsų aptariamoje srityje? kiek patartumėte mums pasisakyti už standartizavimą, ar tai turėtų būti tarptautiniai standartai, europiniai standartai, kaip jums atrodo, kaip galėtumėte mums patarti elgtis, kiek reguliuoti. Trečia, e, skaitmeninis raštingumas, tai yra, man atrodo, atvira paslaptis, kad mūsų darbuotojų didžioji dauguma neturi reikiamų skaitmeninių įgūdžių. Kaip jums atrodo, ar čia reikėtų kokios nors naujos europinės iniciatyvos šiuo požiūriu? Kai kalbame apie bendrą skaitmeninę rinką, jūs be abejo galite pagalvoti, kad viskas, kas reikia, jau yra, bet jeigu pradedate ieškoti, pradedate ieškoti reikimų kompetencijų, tai tenka susidurti su valstybių kompetencija, su regioninė kompetencija arba jos trūkumu, kaip spręsti šią problemą. Ačiū. Dėkoju, kolega. Ponas Kohličiak. Guoja frakcijos vardus. Yra mūsų komiteto vicepirmininkas be kita ko. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau kalbėti čekų kalbą, kaip ir anksčiau pasisakęs mano kolega. Dėl e, plačiojuoščio ryšio. Uh, plačiajostis ryšys leidžia gana sparčiai perduoti duomenis. Tai yra vienas aspektas, bet taip pat reikėtų nepamiršti ir e, e, kam priklauso duomenis. Tarkim, astronomai, jie surenka daug duomenų, duomenis yra paskelbiami internete ir kiti žmonės užsiema šių duomenų analizę. E, taip pat jie vėliau pristato naujus atradimus. Tai reiškia, kad duomenys yra renkami ir analizuojami. Jeigu e, to nevyktų, mes jokios pažangos nepasiektumėm. Tai buvo mano viena pastaba. Dabar kita pastaba dėl automatizavimo. Apsilankykime įmonėse. Pavyzdžiui, autom, e, e, gamykloje, kur automatiškai yra gaminamas stiklas. Pavyzdžiui, e, tokioje įmonėje yra automatiškai renkami duomenis, taip pat apie duomenis yra apie žaliavas, pavyzdžiui, apie smėlį. Ir viskas yra valdoma, apie valdymą taip pat yra renkami duomenys, duomenys yra apdorojami. Na ir galiausiai, e, atsižvelgiant į konkrečius poreikius, yra e, išpjaunami, e, išpjaunamas dešimtis stiklo formatų. Ir visą tai veikia pagal projektą Pramonė 4.0. Dabar dėl pakavimo. Irgi pakavimas vyksta visiškai automatizuotai, e, bet procese e, dirba ir mechanikai, programuotojai, jie e, pritaiko duomenis prie proceso pradžios ir pabaigos. Na, o kiti, pavyzdžiui, Fraunhofer institute E, gali e, tuos duomenis tvarkyti, galvodami apie ateitį, bet jie negali dar kažko daugiau pasiekti. Ir noriu paminėti dar vieną dalyką. Kaip Jums atrodo, ar reikia vieningo protokolo duomenų rinkimui? Ačiū. Ačiū, kolega Dario Tamburano, prašom. Ačiū. Aš nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams. Jie kalbėjo ne vien tik tais apie ateitį, bet ir dabartį. E, technologijos vystosi labai sparčiai. Na, o mes, teisės aktų kuriejai, e, turime pabandyti nuspėti, kaip tos technologijos vystysis ateityje. Norėčiau pateikti e, klausimą Siemens atstovui apie e, internetinę, internetinę debesiją ir didelius duomenis. E, rytoj šiame komitete vyks balsavimas dėl e, naujo produkto energetinio ženkle, ženklinimo. Ką Jūs manote apie išmaniuosius prietaisus, kurie tarpusavėje susijęti? Šie uh, išmanieji prietaisai galėtų būti tiesiogiai arba netiesiogiai valdymi, valdomi per išmanuosius telefonus. E, kaip Jūs manote, ar būtent tokia bus ateitis Europoje, ar, tok, ar ir, e, tokiu būdu uh, surinkti duomenys bus veiksmingi, ar tokie duomenys uh, E, gali numatyti, e, kiek bus apkrautas tinklas, elektros, pažiūrėjau, tinklas galutiniam vartotojui. E, įdomu būtų sužinoti, kokia padėtis kitose žemynuose, pavyzdžiui, Azijoje arba Amerikoje, ar ten jau veikia teisės aktai šiose srityse, ar galbūt mes ES už to galėtumėm pasimokyti. Ačiū. Kolegos Roilu. Nėra. Nebėra, tiksliau. Prašom, kolega, klauskite. Ponas Mekta, ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, susidaro toks pritrenkiantis įspūdis. Man atrodo, mes tikrai ne, esame netoli tos situacijos, kai pat pakaks E, įmonės vadovui spūstelti mygtuką, kad atsirastų New York'e, susisiektų su kolegomis ten ir, ir panašiai. Na, iš tikrųjų, o kodėlgi ir ne? Matome, kad keistis turės mūsų darbo stilius, darbo organizacija, mūsų požiūris į darbą ir mūsų darbo santykiai. Kas mokės už mūsų socialinį modelį, turiu tokį klausimą, bet turbūt ne jūs atsakysite jį, nes e, šiaip uh, pramonė 4.0 e, turi e, įnešti modernių elementų, tačiau pozityvių dalykų čia taip pat yra. Jūs labai detaliai e, aiškinote, kuo mums bus naudinga šios pramonės plėtojimas. Niekas negalės sakyti, kad yra neįmanoma ar labai jau čia sudėtinga užtikrinti produktų atsekamumą. Dabar, pavyzdžiui, mes diskutuojame dėl leidim, prekybos taršos, taršos leidimų prekybos. Ir, pavyzdžiui, tiesiog tokių klausimų iškyla. Žmonės tiesiog, kurie kalba kvailystės ir apie tai nesusimasto. Kalbėjome, taip pat galėtume čia kalbėti apie pramoninį šnipinėjimą ir piratavimą, tai jūs irgi tai atsakėte. A, a, kaip vyktų darbas, nes jūs kalbėjote apie į asmenį, kad kai žmogaus faktiškai nebėra kaip tai viskas vyktų. Tas toks procesų paspartėjimas yra neblogas dalykas, tačiau ar dabartinis turimas tinklas yra pritaikytas prie pramonės 4.0 poreikių? Tiek būtų mano klausimų ir pastabuočių. Uh, Dėkoju, kolega, sako pirmininkas. Ačiū visiems už pastabas ir klausimus. Ar yra dar kokiu nors klausimu, išskyrus pono Bonį? Nes jeigu nieks kitas neklausite, suteiksime žodį ponui Boni. Na štai. Matau, reikis dar vieną klausimą. Ne, kolega Boni, suteiksim žodį jums. Jūs norėjote užduoti paskutinį klausimą. Ponas Boni. Mano kolegos jau išsakė šitą klausimą, kokio paučio reguliavimo mums reikia kokio pagrindo reguliavimo ir nereguliavimo reikia, kokie sprendimai turėtų būti. Nes, nes yra svarbu suprasti, kad daugelis ryčių dėl konkurencijos, dėl teisės aktų ir technologijų laimi paprastai tos nau, naujosios technologijos. Jos paprastai yra besivystančios sparčiau negu mūsų kuriami teisės aktai. Tai be abejo, apibendrinant, kaip jūs mums reikia taisyklių, Tačiau mums nereikia labai griežto reguliavimo, nes turime pasižiūrėti, kokiuose srityse mums reikės bendro reguliavimo ar vadinamo soft law ar savireguliavimo gal. Visą tai yra tikrai labai svarbu išsiaiškinti. Tačiau, kai mes kalbame apie esminius sprendimus, mes turime naudotis esamais teisės aktais Ir tai dažniausiai yra susiję su atsakomybė. Pavyzdžiui, kad ir robotų atsakomybė yra atsakomybė dėl robotų. Klausimai nepaprasti. Ačiū už įkvepiančius pasisakymus. Ir e, ta nauja savoka į asmens ar elektroninio asmens savoka yra tikrai labai nauja. E, iškyla galybės klausimų ir manau, kad truputį po truputį turėsime žengti pirmin ir žiūrėti, kokių reguliavimo taisyklių reikia Mes pasisakome be abejo už vystimusi, už plėtrą, apie tai kalbėjo kolegos. Na, tiek būtų mano dar apibendrinimo. Ačiū, sako pirmininkas. Galime vėl suteikti žodį mūsų prelegentams. Ir parašyčiau apžvelgti, jeigu norite visus klausimus ir pastabas. Prašau, žodis jums, kolega. Prašau. You, yeah, a... Ačiū. Nuskambėjo daug klausimų, aš juos užsirašiau, bet nežinau, ar pasižymėjau viską. Pradėsiu nuo pono Martan klausimo. Na, mes nemanome, kad tai dehumanizuos mūsų e, įmonės. Yra jau pavyzdžių Hamburge, e, pavyzdžiui, moderni įmonė, e, kur e, prieš dešimt metų dirbo 1200 žmonių, Ir toje įmonėje vis dar dirba 1200 žmonių, bet tos įmonės produktivumas padidėjo 8 kartus. Aišku, tos darbuotojus reikėjo apmokyti, iš naujo apmokyti, atsižvelgiant į technologijų plėtrą. Bet jeigu mes būtumėm to nepadarę, tai ko gero e, tą įmonę būtų tekę šiandien jau uždaryti, nes ji nebebūtų konkurencinga. Taigi reikės mes pastarauti, ar norime išlikti konkurencingi ir konkuruoti su likusiu pasauliu ir e, vadovautis dabartinėmis tendencijomis. Antraip, pasižiūrėkime, kas vyksta e, Pietų Korejoje, Kinijoje. Buvo atliktas tyrimas apie robotiką ir jo metu buvo nustatyta, kad e, Vokietijoje 200 200 tūkstančių darbuotojų yra apie 100 e, robotų, 10 tūkstančių robotų. O pavyzdžiui, e, JAV, e, atsiprašau, Japonijoje 300 ES lygmenių vidurkis būtų 80 ar 18. Taigi reikia neatsilikti. Dėl duomenų naudojimo ir naudojimo optimizavimo. Ar visą laiką galima naudoti tą patį modelį? Pavyzdžiui, technologijos didinančios automobilio atsparumą vėjui. Mes galvojame apie vartotojus. Čia svarbus vaidmuo tenka ir vartotojams. Mes atsižvelgiame į tai, ko reikalauja rinka ko nori vartotojai. Pavyzdžiui, ko nori Maserati, Porsche, e, BMW ar kitų automobilių vairuotojai. Aš manau, kad ir ateityje bus atsižvelgiama į tai, ko nori vartotojai ir nemanau, kad visi automobiliai atrodys vienodai. Tai leiskime čia laisvai veikti rinkai. Dėl standartizacijos modelių ir neribojimo. Standartizavimas, mano nuomonė, turėtų būti vis labiau globalesnis. Čia, aišku, reikėtų ir savireguliacijos, bet reikėtų e, greitai, sparčiai reaguoti į technologijų pokyčius. Jeigu tai nebus padaryta, tai tikrai pavėluosime dėl tarpusavio saveikumo. Be abejo, reikia infrastruktūros. reikia e, plačio jo šio ryšio tam, kad būtų galima realiuoju laiku susijęti vairius įrenginius. Plačia juostas ryšys ir duomenų perdavimo sparta e, turi būti kiek įmanoma greitesnė. Ta sparta, duomenų sparta turi būti kiek įmanoma didesnė, bet kol kas ne visur Europoje taip yra. Uh, Taigi reikia kokybiškos infrastruktūros. Tokie būtų mano pirminiai atsakymai. Gal kolegos galės atsakyti kitus klausimus. Aš suprantu, kad e, buvo pateikta konkrečių klausimų. Ponui Kiekelainam gal galite atsakyti. Taip, dėl tarpusavio saveikumo, connectivity. Mes šioje srityje tikrai daug dirbame. Mes naudojame sensorius. Ir bendradarbiaujame su tinklų operatoriais. Mes siekiame užtikrinti sąveiką, tarpusavę sąveiką tarp domenų. Pagalvokime, kas atsitiktų, jeigu pavyktų visiškai atsisakyti tarptinklinio ryšio mokesčio, jeigu būtų sukurta mobilaus ryšio platforma, e, taip pat ir daiktų interneto saveikumai. Tai atvertų kelią naujoms inovacijoms. E, mažos įmonės e, galėtų teikti naujas paslaugas, naujas elektroninės paslaugas, užtikrinti didesnę sąveiką tarp įvairių domenų. Dar prieš dešimt metų telefono ryšio operatoriai norėjo sukurti kiek įmanoma didesnę pridėtinę vertę. Jie dirba įvairiose sistemose. Na, o dar į LT ryšio nemanau, kad operatoriai norėtų kurti uh, E, savo atskirą platformą tam, kad sukurtų kiek manoma didesnę pridėtinės vertės grandinę. Manau, kad e, dėl to gali kilti rizika, kad e, pabrangs duomenų perdavimas tarp milijonų sensorių. Dabar dėl duomenų rinkimo. Kaip e, duomenys renka viešosios įstaigos, e, e, miestai, jeigu tokie duomen, tokius duomenys surenka viešosios įstaigos, tokie duomenys turėtų būti vieši. Kaip žinia, žaliaviniai duomenys nekažinka duoda. Tos duomenys reikia apdoroti, iš jų išgauti informaciją. Uh, Kaip tai bus padaryta, daug kas priklauso nuo naudojamos analizės metodo algoritmų. Taigi, tai neturėtų būti skelbiama. Jeigu duomenys ir buvo surinkti iš viešųjų šaltinių, algoritmai neturėtų būti atskleidžiami. Ir čia tam tikras vaidmo e, pridėtinės vertės grandinėje tektų ir privačioms įsma, įmonėms, kurias suteiktų reikalingas technologijas tai padėtų sukurti ir e, darbo vietų. Tai tokia būtų mano nuomonė apie patiktus klausimus. E, Labai ačiū už jūsų atsakymus, ponia Kekelaininai. Ačiū. Na ir dabar suteiksiu žodį ponui direktoriui Matijas Puts, kad šis atsakytų į pastabas ir klausimus. Ponios ir ponai, Aš iš tikrųjų ne, neatsiprašinėsiu, kad esu e, profesorius, mechaninės inžinerijos profesorius ir dirbu institute ir kartu nesu politikas. Nes iš tikrųjų e, viskas žengia tris kart sparčiau negu kas, kad siūloma. Nes mes dabar apie tai, ką mes kalbam, tai ne vien tik tai diskusijų objektas prieš penkerius metus vėlgi buvo kalbama panašia tema ir buvo kalbama apie žmonių įtraukimą. O dabar mes kalbam jau apie robotus, jų pagalbą. Maničiau, įdomu būtų pateikti pasiūlymus naudojimui. Dabar e, jaunimas labai e, domisi tais dalykais, užsi, e, tikrai užsima tais klausimais. Aš, man jau virš 50 metų e, Aš pats turėjau to pramokti. Tad mm, tokios įmonės kaip ir Siemens dabar e, kūrė tokius inovacijų centrus e, įmonėms startuolėms, nes puikiai išmano padėtį. Tad ir tos, tokios didelės įmonės sukūrė tokius inovacijų centrus tam, kad tikrai viskas vyktų skar, sparčiau, nes paprastai e, sprendimų prieimėjai, jie dažniausia turi išmokti naudoti įvairius tuos naujų technologijų prietaisus. Kitas dalykas, ponė Valner, atsakysiu. Kai mes sukūrėm savo tą vadinamąjį skaitmeninį fabriką, gamyklą, Tai taip, prieš trejus metus į mus kreipėsi profsąjungų atstovai, klausė, ką mes veikiam, bet kita vertus vėl e, mes prieš 25 metus irgi ėmėmės, ėjom į naujus, e, tiesiog naujas rytis ir tada vėlgi mums kalbėjo, kad tai bus sudėtinga, kad mes neturim pakankamų duomenų. E, bet tai tiesiog įprastinė žmonių reakcija, tai bus. O čia svarbu iš tikrųjų rasti žmonių, kurie, kurie kažkaip pažiūrėtų į klausimą kitaip. Pone Količiakai, e, jūs, jūsų pateiktas pavyzdys tai iš tikrųjų ne, nerodo, kad, kad čia kalbama apie naują verslo modelį, tas stiklo, stiklo gamyba. Čia nekalbam apie 100 procentų automatizacijos. Toliau paskutinė pastaba pono Butikofo pasakyta mintis apie Kiniją. Dabar vėlgi po to Kūger bylos. Chemnico universitete ket, vos ne 40 procentų užsienio studentų, dauguma jų iš Kinijos čia dabar daugiausia turtingų Kinijos e, žmonių e, vaikai mokosi, ne patys geriausi studentai, bet jeigu pradės situacija pasikeis, tai vėlgi ką darysim. Mes turim iš to pasimokyti, mes turėtume elgtis sparčiau, turėtume mąstyti novatoriškai. Ir antai aš čia paaiškinau štai šitą skaidrę. Nėra jokio fizikos dėsnio. Mes negalim sakyti, kad štai mūsų kompiuteriai nepakankamai spartus. Visa tai, tai kas čia pailustruota skaidrėje, jau yra realybė, tik tai mes tą turim sustiprinti su savo inovacijomis, naujomis mintimis, bet vėlgi tai, apie tai, ką aš kalbėjau, tai jau vyksta ir bus. Ir kartu, aišku, Kinijos atvejais mes galėtume ir iš jų pasimokyti. Uh, Bet kita vertus, mes neturim tikros e, strategijos tam, bet e, būtent tokią strategiją reikia turėti, nes tie paminėti reiškiniai e, bus. Pastaba, taip, bet vėlgi čia jau ilgą laiką sakoma, kad neturim strategijos. Pirmininkas, labai ačiū. Dabar vėlgi kitas klausimų ratas, ponė Piterį Brautigėm. Labai ačiū. Apie tai, ką mes kalbam, nėra nacionalinis dalykas, tai yra internacionalinis dalykas, tarptautinis dalykas. Antai, kalbam apie e, JAV ir ES privatumo vadinamąjį skydą, e, kaip pavyzdys ir kaip tik tai rodo, kad mums reikia stipresnių ES teisės aktų. Aišku, turėtume mąstyti, kokių teisės aktų reikia. Mes turėtume atsargiai elgtis, ne, pe, nereglamentuoti per daug. Ir sutinku su kitais prelegentais. Taip, aš sutinku, kad tuos dalykus reikia reglamentuoti Europoje, bet turėtume daryti atsargiai. Pirmiausia, dėl uh, at, duomenų nuosavybės. Uh, duomenų nuosavybė labai sudėtingas dalykas, nes e, tai ne, ne tas pats, kas autoriaus teisės ar nesažiningos priekybos nuostatos. Tiesiog čia toks e, vienas elementas ar elementų rinkinys. Kodėl šiaip jau, sakykime, turėtume saugoti duomenis, kuriuos e, generuotų mašinos ar, ar tada kodėl tada reikėtų apsaugoti tokius duomenis, kokia priežastis. Mes turėtume tai įsigilinti, jeigu tikrai norėtume užtikrinti, turėti duomenų nuosavybę. Galbūt būtų galima parengti prieigos prie duomenų reglamentą, nes turim duomenų tam tikrus centrus ir galbūt prieigos prie duomenų reglamentas būtų uh, vertingas, įdomus. Bet kita vertus tai būtų sudėtinga padaryti, nes antai mes jau turim nemažai ES reglamentų dėl priekybos paslapčių, dėl duomenų, bazių apsaugos duomenų, apsaugos ir panašiai. Tai galbūt galėtume užuot e, tiesiog e, priėmę naują tam tikrą duomenų srities įstatymą, teisės aktą, mes galėtume sutelkti dėmesį į dabar turimas teisės e, aktus, direktyvas, reglamentus. Tai būtų greičiau ir tokiu būdu išvengtume e, grėsmės per daug reglamentuoti. Taip, dabar čia e, vėl klausiausi mm, Suomijos atstovo būtent dėl to, kiek kainuoja biudžetams. Uh, bet kita vertus, bet kita vertus įmonėms, įmonių atvejais čia jau būtų kitoks, nes jeigu dabar reikėtų vėl atverti visus duomenis, pamastykim vėl apie Google, sakykim, sistemos duomenis, kurie nėra atviri visiems, prieinami visiems ir todėl mes irgi neturėtume perlenkti lasdos. Antras dalykas - atsakomybė už produktą. Taip reglamentuojama nacionalinė teisė, bet skai, žengiant į priekį e, skait, skaitmeniniai visuomeniai taip jau daugiau nebebus. Mes kalbam ne vien apie skaitmeninių prekių atsakomybės už jas klausimą, bet tai ir apie kitus dalykus. Tad jau tada nebekalbėsim apie Vokietijos, Rusijos ar Graikijos problemą, tai bus Europos problema. Ir todėl mes dabar turėtume mąstyti tiesiog apie savokas, apie koncepcijas. Galbūt tai jau būtų Europos civilinės teisės užuomasgos, pradėtume, sakykime, nuo skaitmen, skaitmeninių klausimų. Uh, Bet turėtume elgtis atsargiai, tikrai neturėtume lengvai išvaistyti savokomis. Mes turėtume tiesiog siekti tam tikrų sprendimų, kurie išlaikytų laiko išbandymus. Vėl čia mastau apie e, Vokietijos pavyzdį. Galbūt būtų galima pasigilinti į sistemas, kurios dabar yra ES valstybėse narėse, antai Prancūzijoje ir tiesiog jų pagrindų toliau dirbti. Aš nepasisakau už tai, kad reikėtų įtvirtinti tą E asmenį ar elektroninį asmenį tuoj pat, kad reikėtų tą iškart reglamentuoti, nes e, labai skubant paprastai nematai viso vaizdo, nelabai suvoksi, kas bus po keliarių metų. Taip, aš pasisakau už e, tiesiog, kad e, novatoriškus sprendikus, bet vis dėlto reikia pasigilinti prieš tai kita mintis buvo pasakyta apie strategiją. Taip, aš visiškai su jumis sutinku, mes neturim strategijos ir tai ap, tikrai gaila dėl to. Dabar, jeigu tikrai būtų galima numatyti tam tikrus ES projektus, e, mokslinio tyrimo projektus, kurie uh, už kuriuos būtų mokama e, Europos mokesčių mokėtojų pinigais, tai tokiu būdu mes tikrai sustiprinsim Europos poziciją ir tiesiog netiduosim ten daugybės dalykų e, Kinijai. Toliau, paskutinis dalykas - darbo teisė. Iš tikrųjų, mes irgi atlikom tam tikrų tyrimų, klausimas svarbus. E, mes tikrai turėsim šiaip jau perkelti tam tikrą darbo jėgą ar perorientuoti darbo jėgą, bet tai yra labai jautrus klausimas. Dabar vyksta diskusijos apie tai, kaip būtų galima finansuoti, ar tiesiog yra pagrindas tą finansuoti perorientavimą, nes juk sako, sakoma, kad ir dabar, ir dabar jau robotai dirba, nu, atlieka daug operacijų, bet atrodo, taip mąstyti būtų netinkama, nes iš tikrųjų turėtų, mm, turėtume turėti darbo jėgos, e, už kurią būtų mokama ir tiesiog padaryti darbo jėgą veiksmingesnę, vėlgi tą per, persiorientavimo, per, per, perėjimo prie veiksmingumo problema iškyla. Pirmininkas, labai ačiū, labai ačiū už įdomius pasisakymus, labai ačiū, kad atėjot pas mus, galbūt dar kartą pas mus atvyksit po metų, gal po to tada jau turėsim reikiamus teisės aktus, nežinau, bet dar kartą labai ačiū visiems. O štai dabar maždaug už 10 minučių pradėsime kolegos federliai pranešimo svarstymą. svarstymą. O dabar e, misijos į Korką, jai jie pristatymas. Kviečiu kolegą Zanonato tarti keletą žodžių apie tai. Sì, grazie Presidente. Ačiū, pirmininkė. Na, be abejo, tai buvo be galo įdomi misija. Mes vykome į Airiją kovo mėnesį. Na ir toje misijoje dalyvavo kolegos Rubik, Keli, Pusek ir Kapel. Noriu iš karto patikslinti, kad visi susitikimai buvo be galo įdomus. Šios misijos metu metu mes atradome tikrai labai pažangę šalį, kur daug investuojama informacinės ir komunikacijų technologijas. E, ši, šioje šalyje e, labai padidėjo asmenų dirbančių šioje srityje skaičius. Mes buvome nuvykę į e, Tindal, tarptautinį institutą Korko mieste. Na, E, ir e, e, būtent Tindel buvo asmo, kuris pirmas atrado šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Ir Ronan Murphy taip pat sakė, kad reikia glaudesnio ryšio tarp universitetų ir įmonių. E, universitetai Airijoje savo mokymų programas pritaiko prie įmonių poreikių. Pavyzdžiui, e, studentai gauna informacijos apie e, kibernetinius nusikaltimus, internetinę debesiją ir taip toliau. Daug, duomen, daug kalbama ir apie duomenis, duomenų apsaugą. Uh, Tai yra svarbu, norint skatinti e, ir pilietinės visuomenės, ir pramonės pasitikėjimą. Tai siejas ir su tomis diskusijomis, kurios ką tik įvyko. Mes buvome nuvykę į Korko technologijų institutą. Ir tikrai labai džiaugiuosi, e, matydamas, kaip tas universitetas pasinaudojo septintosios bendrosios tyrimų programos, o taip pat ir Horizontas 2020 lėšomis. 20 ir e, jis e, daug dirbo atsinaunančios energijos srityje, surinko daug domenų būtent šioje srityje. Taip pat yra ir jūrų centras, e, kur irgi skatinamas atsinaujančios energijos panaudojimas. Pavyzdžiui, yra naudojama potvinių ratoslugių energija ir apie tai renkami duomenis. Uh, Tie duomenys panaudojami vėlesnėje e, pridėtinės vertės grandinėje. LLNG, tiksliau suskistintų dujų terminalas šiandien e, mieste mane irgi labai domino, nes aš rengiu pranešimą apie suskistintų dujų terminalus. E, ir supratau, kad kyla problemų dėl teisės aktų. Uh, Aš dar savo pranešimą esu nepabaigęs. Bet noriu pasakyti, kad iš tikrųjų e, kol kas e, nepakankamai dėmesio skiriame tokiems svarbiems projektams. Pats vizitas buvo be galo įdomus. Aš norėčiau padėkoti sekretoriatui už šio vizito organizavimą. Ačiū. Reik. Ačiū, kolega. Ar kas nors norėtų užduoti klausimų? ar pakomentuoti? Ne, niekas. Dar kartą dėkoju kolegai. Sveikiname pabuvojus labai įdomioje mokomoje kelionėje. kelionėje. O dabar įtrė komiteto delegacijos vizitas į Suomiją ir Estiją. Kviečiu kolegą Kompulę Natrį delegacijos vadovą pasisakyti. Prašau, kol gerbiama kolegė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū visiems kolegoms, kurie galėjo vykti į Helsinkį ir Taliną. Netiek buvo mūsų daug, kaip iš pradžių uh, atrodė, tačiau noriu labai padėkoti ponui Markpierui. Tai yra tas asmo, kuris suorganizavo visą uh, mūsų vizitą ir viskas veikė puikiai. Vizitas Suomijos parlamente, Ten sužinojama, kad e, buvo kalbama apie e, demokratinio pagrindo kūrimą bendram darbui. Ministrė atvyksta į parlamentą Suomijoje ir kalba apie naujus e, įstatymų projektus. Tai skiriasi nuo kitų šalių praktikos. Kitas vizitas. Vykome susipažinti su nacionaliniu tinklu, vadinamųjų Fingrid. Ir mokėmės sužinojome tiesiog daug dalykų apie kompiuterinių tinklų kūrimą ir um, kompiuterinių centrų plėtojimą. Tiek uh, tinklų savininkai, tiek elektros energijos teikėjai, visi yra traktuojami vienodai ir turi galimybę vienodai prieiti prie informacijos. Taigi mes reguliuojame čia dar tos dalykus, Suomijoje toks modelis jau veikia. Trečia. Startuoliai. E, kaip žinia, Suomija yra viena iš didžiausių e, žaidimų kūrimo pramonių. 160 e, tokių startuolių ypač šiaurėje dalyje veikia, kai kurios šiau, Rusijos šiaurėje yra užmėgstas bendradarbiavimas pagal daugelį programų su įvairiomis kitomis pasaulio valstybėmis. Taigi startuolį reikia sėkmingai. E, taip pat e, dar šiandien mes irgi kalbėjome apie vieną labai sėkmingai veikiančią įmonę, kur dirba atliekų tvarkymos rytyje. Tikimės, kad tos įmonės sėkmingai veiks sėkmingai. Trečiadienis buvo istorinė diena, pirmą kartą Inte, Itre ir Envi kartu uh, uh, lankėsi. Uh, miške. Ten buvo kalbama apie bioekonomiką. Kalbėjome apie aplikosaugą, apie inovacijas ir ten galėjome pamatyti ir vieną ir kitą kartu. E, lankėme Suomijos e, miškų pramonės įmonės ir matėme, kaip medis e, iš miško patenka į gamybos įmonės ir kaip su juo dirbama. Taigi medienos pramonė yra labai išplėtota ir iš tikrųjų matėme, kad niekas nešvaistoma, nei gabaliukas medžio nelieka gulėti miške. E, mes taip pat sužinojome tai, kad Suomijoje 90 procentų medžių e, yra panaudo, e, yra naudojama iš sertifikuotų miškų. Ir tai yra sertifikuota mediena, aiškios kilmė, tai yra irgi puiku. Paskui tęsėm savo vizitą, vykome į vieną didžiausių cheminės pramonės įmonių - Neste Oil. 12 milijonų tonų naftos pagaminama per metus. Ir E, tačiau didelė dalis, beveik pusė, yra gaminama iš, energija gaminama iš atsinaujinus energinio šaltinių. Vėlgi, užtikrintas yra atsekamumas, negal ne visai toks kaip maisto pramonė, bet panašiai. Bet, pavyzdžiui, augaliniai aliejai, kai panaudojami energijai gaminti, yra aišku, aiškiai užtikrintas atsekamumas, kaip viskas vyksta. Taip pat tūkstantis žmonių dirba E, įmonėje, turėdami aiškias garantijas. Ir mes taip pat sužinome tai, kad San Franciske yra naudomi šios būtent įmonės e, produktai, šis kuras. Ir nepaisant to, kad kainų skirtumas egzistuoja, paskui keliavom į Taliną. E, lankėmės variklių gamykloje Taline yra įdėkta nauja gamykla. Kur, na, na, įtiekta naujovė, tai reiškia, kad laivas, kuris gabena keliavius, su, sunaudos 40 procentų energijos mažiau, bet galės gabenti dvigubai daugiau keleivių. Tai buvo gyvenita, tai buvo gyvenita energijos taupimo ir produktyvumo didinimo idėja. Vart Tilaiza Shipping motor įmonė gamina variklius ir mūsų komitetui tai irgi yra aktualus klausimas. Mes kalbam apie noksis, soksis, dalelių emisijas. Ir mes e, žinome, kad tie visi klausimai mums yra aktualūs, kad švarių variklių klausimas yra aktualus labai aktualus. Mes žinome, sužinome taip pat, kad nedaug laivų naudoja šios įmonės variklius, tačiau yra tokių, kurie plačiau paplitę ir įmonė veikia sėkmingai. Laivai, laivų gyvenimo ciklas yra pakankamai ilgas, ir verta investuoti į tokius gerus variklius. Apie tai turėtų diskutuoti įtre komitetas plačiau. Kai e, dėl harmonizavimo ir reguliavimo jis reikalingas taip pat. Paskutinę dieną Estijoje susitikome su parlamentu, su Rikikogu. Vienas iš komitetų pirmininkų e, sakė, kad bendradarbiauja kaip ir Suomijoje parlamentas su vyriausybė ten dabar tuo, šiuo metu aktyviai nagrinimas Uber vairuotojų klausimas. Vyko antrasis svarstymas. Uber e, klausimas ten pat aktualus, kas, kas moka, kiek moka, kokie mokesčiai taikomi, visi tie klausimai dabar ten sprendžiami. E, apsilankėme į Estoniją parodų uh, centre ir 10 milijonų egzistuoja į piliečių, į Estijos piliečių. Apie tai galite paskaityti. Kiekvienas Estijos pilietis turi viešą savo sąskaitą, savo pilietybės sąskaitą. 170 privačių paslaugų, naudodamasi savo identiteto duomenimis, gali pasiekti Estijos piliečiai. Ekonomikos ministras mums kalbėjo apie tai, kad jiems labai aktualu skaitmeninė ekonomika, jie taip pat nori spręsti energetikos klausimus, kurie mums vėlgi yra e, puikiai žinomi. Dėkoju visiems ir ačiū taip pat Marku už pateiktas pastabas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, any... Labai ačiū. Ar kas nors turėtų papildomų pastabų? Gal kolegos jūs dar norėtumėte kažką pridurti? O gal Jums iškilo klausimų? Ne. Tai tuomet ačiū visiems. Ačiū Jums už Jūsų veiklą ir Jūsų šalyje, ir Estijoje. Ačiū ir visiems kitiems kolegoms. Dabar galime eiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra ekonomiškai naudingas išmetamų į taršalų mažinimas ir investavimas anglės dioksido kiekio mažinimą. Mes visi žinome, kad tai labai svarbu. Ir šiandien turėtumėm apsvarstyti mūsų kolegos Frederik Federle pranešimą. Iš karto norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas parengtas pagal 54 taisyklę kur yra numatytas e, glaudesnis bendradarbiavimas tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. Taip pat ir trilogo metu. Be abejo, mums yra įdomiausias štai koks aspektas – tai yra anglės nutekėjimas, o taip pat ir lėšos arba fondai. Visi galite dalyvauti diskusijoje. Suteiksiu žodį visiems, bet e, ko gero daugiausia dėmesio reikėtų skirti anglės dioksido kiekio mažinimui. Visų pirma, e, paprašyčiau pranešėjo pasisakyti pačioje diskusijų pradžioje. Prašom, Fredrik. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad diskusija vyksta pačiu laiku. Labai svarbu, kad frakcijos galėtų tarpusavį padiskutuoti, išsiaiškinti, kokia yra jų pozicija, o taip pat svarbu, kad viskas vyktų skaidriai. Tiems, kas dar nežino, pasakysiu, kad iki e, trečiadienio galite teikti pakeitimus mano pranešimai. Rengdamas šį pranešimą aš vadovavausi keliomis svarbiausiamis mintimis. Daugiausia dėmesio skyriau ETS sistemai, nes čia e, mūsų komitetas turi daugiausia kompetencijų. Taip pat ir pirmininkas labai daug padirbėjo, ypač e, rengiant pranešimo dalį, kur kalbama apie dabartinę ETS sistemos dalį. Man e, svarbus štai kokie principai. Aš esu nusteikęs atvirai. Manyčiau, kad e, tikrai Tikrai tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį plačioji balsų dauguma parems kompromisus. Taigi, kokiamis mintimis aš vadovavausi. Visų pirma, mes turėtumėm neliesti korekcinio faktoriaus. Ko gero, e, e, kitais metais leidimų skaičius sumažės 17 procentų. Iš pradžių buvo pažadėta 100 procentų leidimų, dabar e, e, panašu, kad pasieksime tik 83 procentus, tai yra sulaužysime pažadą. Kalbame apie e, ilgą laikotarpį. Aš truputį susirūpinęs, kai kolegos sako, kad visi turi vienodas teisės gauti nemokamus leidimus. Aš tam nepritariu vadovaujantis tokią filosofiją, tai reikštų, kad e, iš pradžių buvo tarsi būtų sukurta bendra žemės ūkio politika, bet pramoniai būtų naudojamos subsidijos, e, o pramonė vis tiek turėtų veikti atviroje rinkoje. Anglės nutekėjimo sistema turėjo baigtis per e, šią kadenciją, bet mes matome, kad kai kuriems sektoriams reikia dar vienos fazės. Rinkoje esančių leidimų skaičius yra ribotas ir mes turime užtikrinti, kad jie gaus tie, kam to reikia. Ir taip pat turime užtikrinti, kad pramonė nepasitrauks iš ES. Aš taip pat nenorėjau um, pažeisti MSA, MSR. Mums, mes dabar matome, kad didžiulį spaudimą patiria uh, ETS arba pivartinių taršos leidimų sistema. Kai kas sako, kad ta sistema nepakankamai gerai veikia tam, kad skatintų inovacijas, bet jeigu mes atversime duris MSR, tai situacija dar pablogėtų. Toliau skaidrumas. Tiesą sakant, mane nustebino, kaip neskaidriai vyksta aukcionai. Ten sukasi didžiulės e, pinigų sumos Ir kartais e, tie viešieji konkursai tiesiog net nevyksta. E, jūs dar turite laiko e, pranešimai perskaityti. Aš su nekantrumu laukiu vairių frakcijų pozicijų. Taip pat laukiu ir pakeitimų. Jais remdamasis pateiksiu kompromisus, juos varstysime rugsėjo mėnesį. Aš nuo pat pradžių buvau pažadėjęs, kad mūsų komitete komitete, komitetas turėtų stengti surinkti absoliučią balsų daugumą. Ir manau, kad tikrai turime dirbti sėkmingai rengdami šį pranešimą. Ačiū už šį pasisakymą. Dabar EPP vardu šešėlinę pranešėją Madame Delanga, prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjui. Taip, turėjau daugybę laiko pasiskaityti šį pranešimą ir be, aš beveik atmintinai jį išmokau ir mes vis dėlto jau mėnesių mėnesius dirbam ir dar dirbsim su šiuo pranešimu. Tik tai keletą dalykų norėčiau paminėti, dėl kurių galėtume nesutarti ir kuriuos reikės kažkaip išspręsti. Turbūt nenustepsit, beje, tą sakiau anksčiau, kad EPP frakcija mano štai ką kad ne viskas, ką taryboje nusprendžiama, kad viskas šimtų procentų tiktų. Ir tikrai mes turėsim dar pakovoti, norėdami pakeisti e, tą laisvų taršos leidimų e, dalį, e, ypač turiu galvoje tuos papildomus procentus numatytus. Ir todėl mintis aplinkosaugos komitete, beje, ta mintis netokia pat kaip mūsų, bet pranešėjas sako, tokiu atveju, jeigu reikės pasigilinti į būtent e, santyki tarp laisvų leidimų ir, ir kitos kategorijos leidimų, tai, tai ta mintis tikrai yra vertinga, nes jis pripažįsta, kad galbūt reikės vėl pasigilinti į tai. Dėl anglės nutekėjimo vadinamojo sąrašo. Tai galbūt požiūris atrodo patrauklus iš pirmo žvilgsnio, nes e, kuo geresnių, kuo, kuo aiškesnių tikslų turėsim, tu, tu, tu taip palenks, pale, pa, tai yra įgalins geriau panaudoti taršos leidimus bet kita vertus duomenys, su kuriais dirbam, ne visada patikimi, bet vienu ar kitu atveju e, sistema tikrai tada pasidarytų sudėtingesnė. Todėl mes norėtume laikytis, norėtume, kad būtų laikomasi komisijos nu, pasirinkto požiūrio, binariško to požiūrio. Ir čia sutinkam su pranešėju tik tai dėl štai ko kad reikėtų užtikrinti realistiškesnius duomenis, kalbant apie leidimų skirstimą. 10 procentų padidinimas tokių leidimų, sutinkam su pranešėjų. Dėl tų rodiklių klausimų. Tai mes negalim reikalauti to, kas cheminių požiūrių būtų neįmanoma. Ir todėl, kalbant apie tą sumažinimo kategoriją, mažiau negu 0,3 procentai, galbūt to nebus galima pasiekti. Ir dabar atsiprašau, ponė pirmininkė, aš jau uh, ilgai kalbu. Dar paminėsiu, kad uh, korekcinis koeficientas, faktorius neturėtų būti judinamas, sutink, sutinkam su pranešėju. Dėl netiesioginių išlaidų tai mūsų ambicijos didesnės pranešėjas vartoja veiksmą žodį mei, gali užuot e, vartojęs should. Galbūt mes galėtume turėti tam tikrą mišrę sistemą, kur būtų dalis jos Europos lygio, ES lygio, e, o kita dalis valstybių narių lygio. Ir šiuo požiūriu sutinku su pranešėju. Ir dar paskutinis dalykas, nors mūsų, aišku, pastabų sąrašas ilgesnis. Uh, bet mes tikrai nenorėtume užmėtyti pranešėjo savo pakeitimų siūlymais, kad jis susitelktų ties svarbiausiais dalykais. Ir toks svarbiausias dalykas tai toks, kai norim padidinti tą slengsnį, E, tai labai svarbu, kad biurokratinė našta mažosioms vidutinėms įmonėms būtų sumažinta. O dabar dėl to modernizacijos, inovacijų fondo dar, aišku, galiu ką nors pasakyti, bet e, tiek kol kas ir dabar laukiu tikrai gero intensyvaus darbo šiuo klausimu. Pirmininkas, modernizavimas labai svarbus kiekvienam komitetui. Ir dabar kolega Ivo Belet. Matau jūs kartu su mumis, e, kaip, jūs kaip Envi komiteto narys, tai yra labai svarbu ir po to tada jau suteiksiu jums žodį. O dabar šešėlinis pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sako ponas Mers, ačiū kolegai Federliai už tai, kad sudarė galimybę atlikti, taip sakant, tyriamą į darbą. Jis pats iš tikrųjų dirbo labai skaidriai. Džiugu, kad pavyko dirbti draugiškai bendradarbiaujant. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Ir teigiamus ir neigiamus. Kai dėl pozityvių dalykų nuo jų pradėsiu, įdomu pamatyti tai, kad kreipiama E, į tuos da, siūlymus, sie, kai siekiama didesnių tikslų negu nurodė Europos komisija. Dėl informavimo apie produktą, kvotų stebėsina būtų labai svarbus dalykas, kol kas čia nepaminėta. Svarbu pasakyti tai, kad nemokamos kvotos yra laikina priemonė, e, ataskaitų įkimo palengvinimas ir skaidrumo užtikrinimas irgi yra puikūs siūlymai. Dar viena įdomi mintis e, yra susijęs su naujų narių prisijungimu, kad sistema būtų dinamiškesnė. Sistemos peržiūra pagal klimato kaitos įsipareigojimus, atsižvelgiant į Paryžiaus protarkį, irgi puikus dalykas. Čia visakas teigiami dalykai, neigiami dabar. Apgailestaujame, kad socialiniai dalykai nebesispindi, konkrečiai darbuotojų mokymas ir apskritai socialiniai aspektai čia menkai dėstomi. Kai kurios šalis, pereinamos jo laikotarpio šalis, būtent tokį laikotarpį ir pergyvena, nes e, tom šalims reikės pagalbos, ten per akimirksnį nepasikeis ekonomikai mažanglę. Dešimtasis straipsnis. Nežinau, ar geriausias sprendimas būtų remtis tik organiniais sprendimais. Politika prieš klimato kaitą negali būti tik bankininkų dalykas. Nereikėtų, kad mes, ar nereikėtų, kad mes patys, teisės aktų leidėjai, nu, e, nustatytume kriterijus, o ne e, Europos investicijų bankas. Dabar dėl palaipsninio požiūrio į e, siaudų nutekėjimą remiamasi 2008 priemonėmis, kalbama apie 0,3 e, procentų lygio pasiekimą, tačiau, man atrodo, dėl to dar galima bus diskutuoti. Kol kas nematoma ryšio tarp nemokamų kvotų ir trečiojo energetikos paketo perkelimo nacionalinės teisės normas. E, lini, linijinis sumažinimas 2,2 procentai nėra tas e, dydis, kuris padės iki 2050 pasiekti išsikeltų tikslų, tai taip pat nepadės COP21 rėmose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimui. Man atrodo, tarptautinė situacija yra šiek tiek įdolių, idealizuojama. Kol kas dėja e, e, sąžininkos konkurencijos šioje srityje nėra. Dabar ketvirtas dalykas, aš jau iš jau, kaip žinote, pasisakau už tai, kad nemokamos kvotos būtų naudojamos pakankamai plačiai, tačiau laikinai. Jeigu atsitikstų taip, kad bandytume patenkti visų pageidavimus, praloštume visais požiūriais. E, reikėtų taikyti tarp, tarp, tarp sektorinius korekcijos koeficientus. Na ir apibendrindamas, gerbimi kolegos ir ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad reikia pasinaudoti tą reformą, galbūt galima atsisakyti nemokamų kvotų vėliau ir numatyti struktūrinį mechanizmą, kuris užtikrintų sąžininką konkurenciją tarp pramonės sektorių ir tarp sektorinių aspektų tinkamą gyvendinimą, kad būtų galima užtikrinti. Ir šiaip ar taip mes manome, kad šis teisės aktas turi padėti pasiekti tos pažangos, kurios mes taip visi norėtume. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas kolega, sako pirmininkas. Kitas kalbėtojas yra ponas Renpil, vicepirmininkas. Jis pasisakys EKR vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti, kad lei, taršos leidimų prekybos tikslas buvo ir dar ir kitoks, kad būtų galima padidinti pramonės įmonių skaičių, kad būtų galima padėti mažoms ir jūtinėms valstybėms ir įmonėms, uh, kad būtų galima padėti tiems, kurie patiria didesnį CO2 nuotėkį, kad neįvyktų taip pat ir darbo vietų nuotėkis. Svarbiausi tikslai turėtų būti tie, kurie nedingsta iš mūsų komiteto akiračio. Kol kas sistema negeria pasitenkinimu. 45 procentai emisijų tik, ir tik apimami ETS sistemos, prekybos taršos leidimais, 55 procentai ne. E, tai yra susiję taip pat su transporto pramonė, ten daug emisijų ir panašiai. Pateiksime keletą pakeitimų, kuriuos trumpai apibūdinsiu. Mes pritarėme tam, kad nemokamų leidimų skaičius būtų didesnis. E, modernizavimo fondas čia taip pat turėtų būti pasitelktas. Mes turime padaryti viską, kad atsispindėtų tikras pramonės veiklos pobūdis. E, tie du procentai e, kyla iš pramonės įmonių, kurios yra nustojusios veikti, tad turėtume e, sekti ar dėgiami technologiniai pasiekimai. Taip pat reikėtų pasitelkti tinkamą metą metodologiją, kad įmonės galėtų būti į CO2 dėkėjimo sąrašą tinkamai įtrauktos. Turėtų būti atliekamas racionalus su to vertinimas. Na ir penktą, aš negalėčiau pritarti tokiam bendram požiūriui, nes e, sąnaudos turėtų būti įvertinamos objektyviai, sakoma, ir efektyviai. E, šešta turėtume netiesioginę sąnaudą taip pat įvertinti ir septintą inovacijų fondą turime palikti tokį, kaip yra ir jo nedidinti. Ir galiausiai nemokami taršos leidimai turėtų būti teikiami tiems, kas teikia duomenis, tai pasakyta, tačiau tai nėra labai paranku mažoms ir tinėms įmonėms. Čia uh, išloš didelės įmonės, kurios gali sauliaisti malonu tokius duomenis rinkti. Ačiū. Dėkoju, kolega, sako pirmininkas, o dabar kreipiuosi žaliųjų pranešėją. Kolega Daliūnė. Džiaugiamės matydami jūs įtre komitete, jūs pavaduojate kolegą Erikson. Tiksliau pakeičiate kolegą Erikson, jis dabar yra vyriausybės narys. Mūsų komitetas yra žinomas kaip vienas iš tų, iš, iš kur atsiranda daug ministrų, tad mums ta situacija tikrai nenauja, o dabar žodis jums, prašau. Thank you, Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Federli už jo pranešimą. Manau, kad pranešėjas pasuko tinkamą linkmę. Pranešime tikrai yra patobulinamas ankstesnis komisijos pasiūlymas pavyzdžiui, dėl nemokamų leidimų ar sistemos skaidrumą. Tikrai sveikinu pranešėjo siūlomus pakeitimus. Vis dėlto norėčiau pasakyti, kad pranešėjas dar nepakankamai ambicingas pranešimą dar reikėtų patobulinti tam, kad ETS atitiktų savo tikslą. Dabartinis pasiūlymas dėl ETS netitinka nei dviejų e, laipsnių tikslo, nei Paryžiaus susitarimo tikslų. Jeigu mes dabar neprimsime ambicingų tikslų, jeigu neselgsime ryštingai, tai tiek piliečiai, tiek ir įmonės galų gale už tai turės sumokėti daugiau. ETS sistemoje yra tokių elementų, kurie prieštarauja pačiai sistemos logikai. E, tai E, elektros kaštų kompensavimas tiems e, pramonės sektoriams, kurie sunaudoja daug energijos. Bet tai e, iškraipo konkurenciją ir tai tarsi apdovanoja tuos, kurie labiausiai teršia. Toliau dešimtas C straipsnis. Ten kalbama apie elektros generatorius, kūrenamus, pavyzdžiui, anglimi arba ligninu, lignitu. lignitu E, vis dėlto reikėtų skatinti elektrinės jėgainės modernizuoti, tačiau mažesnės pajamas turinčioms valstybėms narėms reikėtų padėti modernizuoti jų e, jėgainės. Ir čia reikėtų tinkamo instrumento, pavyzdžiui, atitinkamo fondo. E, ir aš tikrai norėčiau pasiūlyti, kad uh, Dešimtas straipsnis nustotų galioti 20 metais, o taip pat reikėtų padidinti lėšas modernizavimo fondą tam, kad būtų galima tinkamai e, finansuoti elektrinių modernizavimą mažesnės pajamas turinčiose šalise. Aš džiaugiuosi pranešėjo pasiūlymų dėl e, kelių e, etapų sistemos arba kelių pakopų sistemos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad reikėtų ambicingesnio požiūrio. Mes turėtume vadovautis e, principu teršėjas moka. Nė vienam sektoriui nereikėtų e, suteikti šimtų procentų nemokamų leidimų. Reikėtų atsižvelgti Paryžiaus susitarimą. Reikia nustoti teikti subsidijas iškastiniam kūrui. Uh, Tai turėtų padėti paversti e, e, Europos ekonomiką švarę, žalę ekonomiką. Sistema turėtų būti ambicingesnė. Mes turime duoti aišku signalą įmonėms ir pramonės sektoriui. Aš manau, kad mes galime pateikti ne, neprastų pakeitimų. Su nekantrumu laukiu tolimesnio e, darbo su pranešėju ir šešėliniais pranešėjais. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον συνάδελφο Φέντερ Λέι, για τη δουλειά που έκανε. Panas Ligiotis, ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jo nuveiktą darbą, ačiū už surinktą susitikimą, ačiū ir už pasirinkimą bendradarbiauti su vairiomis frakcijomis siekiant bendro susitarimo. Mano frakcija GUE laikosi štai kokio pagrindinio tikslo. Mes norėtumėm, kad sumažėtų išmetamųjų teršalų kiekis, kad būtų labiau apsaugota aplinka ir kad pagerėtų žmonių sveikata. Mes manome, kad šiame kad būtent siekiant šiokių tikslų, šių tikslų reikia imtis griežtesnių priemonių. Mes taip pat manome, kad reikia imtis tikslinių priemonių tam, kad galėtumėm padėti tiems sektoriams, kuriems reikia mūsų e, paramos. Dabar dar dėl valstybinių subsidijų. Mums svarbu, kad tos subsidijos ir toliau būtų teikiamos, siekiant apsaugoti mažas įmonės. Tai taip pat padėtų apsaugoti ir vartotojų interesus. Uh, Dabar ekonominės krizės laikais mes turime padėti įmonėms, ypač tose šalise, kurios labiausiai nukentėjo nuo griežtos taupimo politikos. Aš norėčiau pateikti pavyzdį. Štai, pavyzdžiui, yra vidutinio dydžio įmonė Kipre arba ma, kokia nors maža įmonė pietų Europoje, Ir tokioms įmonėms grėsia pavojus, kad jos iš viso išnyks. Reikės tenktis apsaugoti vidutinė, vidutinio dydžio įmonės ir ten sukurtas darbo vietas, o taip pat ir aplinką. Na ir dėl to mes parengėme pakeitimų ir tikrai tikimės, kad pavyks sukurti tokią tą sistemą, kuri tarnaus ne vien tik tais didžiosioms įmonėms, juk didžiosios įmonės yra labiausiai kaltos dėl klimato kaitos. Tikrai būtų neprimtina, jeigu didžiosios įmonės ir toliau pelnytųsi visos visuomenės sąskaitą. Ačiū. Uh, Labai ačiū visiems uh, kolegai pranešėjui, šešėliniams pranešėjams, o dabar žodį suteiksiu kitiems komiteto nariams, ponas Marijas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, kartu su komiteto nariais norėčiau paminėti vieną dalyką, beje, aš e, turiu ir vieną kitą pakeitimo pasiūlymą. Dabar ETS. Yra valstybių narių, e, kurių e, vėlgi ta sistema yra mažesnė negu 60 procentų. Graikija šiek tiek viršyje tą e, ribą. Tai yra, turiu galvoje, BVP dalį Bet vėlgi, net ir dėl tos aplinkybės, tai ne, netitinka 14 metų kriterijus. Mes turim 59 procentus, antai pas mus vyko keli referendumai, pertvarka vyksta. O dabar paskutinis skaičius 56 procentai ir tokios tendencijos, ir tendencijos uh, rodo, kad situacija dar blogės. Uh, Bet to ir tokios valstybės narės kaip Italija tiesiog irgi nekvalifiku, nekvalifikuojamos tam, kad būtų galima mažinti. Ir dėl to atsiranda konkurencijos iškraipimų. Tai yra labai svarbu, kalbant apie energijos eksportą. Ir tai iš tikrųjų vėlgi E, stato į tokias nepalankes sąlygas mūsų įmonės ir dėl to, sakykime, didėja skurdas, e, įmonės praranda konkurencingumą. Ir todėl turiu klausimą tokį, nes atrodo, kad šiaip yra du pakeitimai, kuriuos aš rekomenduočiau uh, kolegoms ir tiesiog, kad jie būtų pateikti laikantis nustatytų laiko terminų. Tad vėlgi po 13 metų referendumo Graikijai yra nustatytas skaičius tam tikras ir, me, ir tas skaičius, Graikija turėtų vis dėlto, e, e, turėtų gauti e, išimti turiu galvoje vėlgi išimti iš ETS sistemos. O šiaip pas mus daug energijos panaudojama tiesiog e, nakties metu. Čia ir vėl reikėtų pasitelkti inovacijų fondą ir e, tikrai tai būtų tikra parama mano šaliai, kuri išgyvena sunkius laikus. Tokiu būdu tai padėtų mums e, tiesiog tvarkytis uh, konkurencijos sąlygomis. Ir tą progą aš norėčiau padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą, norėčiau padėkoti kitiems kolegoms, bet aš vėl norėjau atkreipti dėmesį, kolegų dėmesį į du daly, tuos du pakeitimus, kuriuos dar galima pateikti iki rytojaus 12 valandos. Ponas Blanko Lopes. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui už tikrai gerą darbą. E, bet kita vertus, e, pasigendu kelių svarbių e, man elementų, pirmiausia, socialinėje srityje. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu numatyti kompensaciją už tiesioginės išlaidas, kurias patiria uh, E, įmonės e, susijusios su anglės e, dvideginio nutekėjimu. Bet dabar iš to, kas. Bet kita vertus, tas kompensavimas tai priklauso kartu ir nuo kiekvienos valstybės narės gebėjimo surinkti, sakykime, mokesčius už tai. Ir todėl mes siūlom tokį pakeitimą, kuriuo numatomas Europos netiesioginių išlaidų kompensavimo fondas. Ir tai atitiktų 2 e, procentus tų kvotų per laikotarpį iki 2030 metų. Ir tai e, tikrai padėtų toms įmonėms, kurios negali tinkamai konkuruoti. Šiaip e, mes turėtume tikrai padaryti dar didesnį žingsnį ne vienoj srity. Labai ačiū, kolegos, už pastabas. Dabar ponas Dan Nika. Ačiū, ponė pirmininkė comisiei care să sufere de atât de multe imprecizii. Leiskite pirmiausia pasakyti bendrą pastabą. Iš tikrųjų, panašu, kad e, ta, e, kuriant teisės aktą e, labai trūksta skaidrumo, ar tai neprimtina. Aš esu parengęs laišką, jį išsiunčiau norėdamas išsiaiškinti, kurioje šalyje yra plieno fabrikų, kurie atitiktų reikalavimus Sistemoje kalbama apie 10 procentų geriausių. Aš norėčiau apsilankyti bent viename gerai veikiančiame fabrike. Norėčiau pasižiūrėti, koks ten pasirinktas verslo modelis. Mes turime tik tai 2007-2008 metų duomenys, jie yra visiškai pasenę. Taigi, kol kas komisijos dokumente nebuvo ir pakankamai duomenų. Noriu paminėti ir dar dvi problemas. Visų pirma, tikrai niekada nepritarsiu tam, kad dėl šio teisės akto pasikeistų energijos kainos. E, e, pranešime nurodyta, kad kainos turėtų smukti 3 procentais, bet panašu, kad e, pramonė sako, jog elektros energijos kainos padidės 20 procentų, bet dabar jau yra 60 milijonų žmonių, kurie neišgali susimokėti už elektros energiją. Ir dabar, jeigu dar 20 procentų pabranktų elektros energija, tai tikrai keltų didžiulį susirūpinimą. Aš manau, kad mes turime elgtis e, e, mes turime būti realistai, turime pasižiūrėti iš tikrųjų, ar nedidėja elektros energijos kaina. Antra. Tarkim, pas mus yra apie 170 tūkstančių žmonių, kurie nukentės dėl naujos sistemos, jie praras darbo vietas. Ir tie žmonės dabar tiesiog kovoja už tai tam, kad išgyventų. Aš e, tikrai nepritarčiau tam, kad kažkoks tai sprendimas primtas, pri, paremtas principais tiesiog sugriautų tūkstančių žmonių gyvenimą. Reikėtų galbūt atskiro fondo arba um, gal prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, bet kokiu atveju reikėtų padėti tokiems žmonėms. Na ir paskutinė mano pastaba. Aš nemanau, kad uh, Iš techninės pusės, beje, pritariu tam, ką daugelis jūsų pasakėte, bet iš techninės pusės nemanau, kad yra įmanoma ir teisinga imtis tik korekcinių priemonių. Kokia pramonė gali e, funkcionuoti pagal linijinio vystimosi principą? E, visose šakose pastebimas tai pakilimas, tai nuosmukis e, Tai tokia yra realybė. Komisija pripažįsta, kad ši problema egzistuoja, bet e, mes, e, Europos parlamentas, turim pateikti pakeitimų. Mes turime elgti solidariai, jeigu norime kažką pakeisti. Ačiū, pane Grositet. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją už atliktą darbą tema labai svarbi visai Europos Sąjungai, visi pritarėme CO2 iš metalų sumažinimui, tačiau irgi reikia rasti būdų, kaip to pasiekti, išsaugant mūsų įmonių konkurencingumą. Ir mūsų pramonės svarbiausia konkurencingumą e, tarptautinės konkurencijos kontekste, kai skrupulų dažnai nesilaikoma, nes ten juk irgi egzistuoja sistemų, kurios skatina taikyti inovacijas, bet ne visada taip yra. Mūsų požiūris turi būti pasaulinis, mūsų standartai labai aukšti. Tačiau mūsų pramonės įmonėms tai neturi kelti pagundos gaminti kitur, kur standartai netokie aukšti. Įmonėms reikia sudaryti paskatas likti Europoje, gaminti čia. Tačiau požiūriu aš manau, kad nereikia, kaip siūlo pranešėjas, e, atsisakyti gal, siūlymo galimybės komisijai mažinti CO2 išmetalus kai kuriems sektoriams, remiantis kokybiniais vertinimais. Turi būti rasta pusiausvėra, kad būtų galima e, remtis numatytą kainą, kad elektros gamybos sektorius galėtų investuoti į žem, žemų CO2 iš metalų technologijas ir kad e, įmonės, kurios e, išmeta daugiau CO2, galėtų naudotis dėl savo gamybos pobūdžio, pirmiausia, turėtų turėti galimybę naudotis nemokamais taršos leidimais. Taip pat, kaip jau sakiau, tos įmonės turėtų turėti prieigą prie tų 43 procentų taršos nemokamų leidimų. Būtina atsižvelgti į realius poreikius. Per nelik didelis nemokamų kvotų skirimas e, sektoriams, kuriems ne, to nereikia, turi būti ištaisytas, kaip padaryta klaida. Mes tiesiog turime remtis duomenimis, kuriuos juk turime. Tai leis tinkamai paskirstyti kvotas sektoriams pagal jų užtikrinamą gamybos lygį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiama kolegė. Ačiū, kad patarėte pasinaudoti praeities klaidomis ir jas ištaisyti. Kolega Količiak yra kitas kalbėtojas. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi turiu keletą pastabų. Principas teršėjas moka. Taip, tai yra teisingas principas, bet nereikia perlenkti lasdos, nes jeigu perlenksime lasdą, tai turėsime švarę aplinką, bet nebebus darbo vietų. Taip, pavyzdžiui, pakuotės gali būti pervežamos, bet e, tik tam tikrą atstumą. Ir e, gali atsitikti taip, kad e, įmonės tiesiog persikels kitur, kur sąlygos palankesnės Aš pritariu tam, kad reikia mažinti CO2 emisijas, tai yra būtina, tačiau mes turime pagalvoti ir kaip e, išsaugoti darbo vietas. Iš kokio fondo lėšų mes finansuosime bedarbius, e, kaip praktikoje pasinaudosime to fondo lėšomis. Nepakanka sakyti, kad e, to fondo indėlis tą fondą sudarys 2 procentus. Reikia konkrečių priemonių. Tikrai reikėtų daryti viską ir kad nedidėtų CO2 emisijos. Uh, Bet e, kai kurios įmonės negali e, vykdyti gamybos į aplinką visiškai, neišmers, visiškai neišmestamos e, išmetamųjų taršalų. Dabar dėl koficiento ir procentinių dydžių, manau, kad apie tai reikia lab, dar daugiau padiskutuoti. Be abejo, aš pateiksiu pakeitimų. Ir, kur, ir būtent atsižvelgsiu tai, ką dabar pasakiau. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se dlouhodobě netají. Ačiū, pirmininkė. Aš jau nekartą sakiau, kad skeptiškai vertinu apivartinių taršos leidimų sistemą. Būtent eh, žvelgdamas, kaip ši sistema veikia. Sistema buvo sukurta dirbtinai. Tikrai nepavydžiu uh, kolegai Federlai. Jam teko tikrai labai sudėtingas darbas, nes reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, tinkamą balansą tokioje sudėtingoje situacijoje. Jeigu mes norime sukurti tinkamą ETS sistemą, tai turime atsižvelgti į padėtį vairiose valstybėse narėse. Taip pat mes neturėtumėm dar labiau kenkti mūsų pramoniai. Ir taip gali atsitikti, jeigu nenustatysime tinkamų parametrų. Dėl 10C ir 10D straipsnių jie kelia daug problemų įvairioms valstybėms narėms, ne vien tik tais rytų ir pietų e, Europos valstybėms narėms. Manau, kad tikrai e, šiuose straipsniuose e, formuluotės neteisingos dėl 10C straipsnio ir konkurencingumo. Aš manau, kad čia reikėtų nustatyti tokią ribą kaip 10 milijonų. Nereikėtų jos mažinti dėl 10D. Pasakysiu štai ką. Komisijos pasiūlymo tekstas prieštarauja tarybos išvadoms ir dėl to atsiranda problema. Valstybės narės pačios turėtų apsispręsti, nes kiekviena valstybė narė yra labiausiai susipažinusi su uh, savo pramonės poreikiais, bet panašu, kad mes pasukome visai kitokią linkmę. Pranešėjas siūlo labai sudėtingą sistemą, sudėtingą procesą ir e, joje dalyvaujantis e, subjektai e, tos sistemos tiesiog negalėtų įtakoti. Ketinu pateikti pakeitimus ir tikrai tikiuosi, kad pavyks e, parengti subalansuotą tekstą. Ir taip pat tikiuosi, kad e, padėtis pagerės, kad ji bus geresnė negu kad praeitie. Kolega Gajer, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, o taip pat ir šešėliniams pranešėjams. Manau, kad jiems teko labai rimta atsakinga užduotis Tokia užduotis tenka ir visam mūsų komitetui. Taigi reikia darbui ir diskusijoms skirti pakankamai laiko tam, kad teisingai sudėliotumėm gairias. Truputį blaškausi, e, nelabai suprantu, kokiu politiniu tikslu mes siekiame. Ar mes norime sumažinti CO2 emisijas, juk tai buvo pasiūlyta Paryžiuje, ar mes e, norime e, duoti tam tikrą signalą, kad anglis brangiai kainuoja. Galbūt turėtumėm ieškoti kitokio kelio. Galbūt jie tą sistemą reikėtų traukti kiek įmanoma daugiau pramonės šakų, tam, kad sumažintumėm CO2 emisijas. Mano kolega Bernd Lange pateiks konkrečių pakeitimų apie tai, kad pavyzdžiui ir transportavimas laivais E, e, sukuria daug emisijų, tai turėtų būti irgi traukta į e tą sistemą. Taigi laivininkystės sektorių reikia traukti į tą sistemą. Tai irgi reikėtų atsižvelgti skirstant leidimus. Principas teršėjas moka irgi ne visai atitinka ES tikslus. Nežinau, ar visi politinė prasme tam pritars. Vienas iš ES politinių tikslų yra darbo vietos, darbo vietų kūrimas. Ir mes esame įsipareigoję, kad bent 20 procentų darbo vietų būtų sukurta pramonės sektorija. Daugelis šalių šio tikslo nepasiekia. Mano šalis Vokietija, ačiū Dievui, pasiekia ir aš tikiuosi, kad tai nepasikeis. Mes jau supratome, kad ne visos pramonės šakos yra pasenusios ir tikrai reikia siekti to 20 procentų tikslo. To reikėtų nepamiršti ir darantis dėl tos sistemos. Esu tvirtai įsitikinęs, kad e, tas požiūris, jog 10 procentų, 10 procentų sėkmingiausiai dirbančių sektorių neturėtų būti taikoma sertifikatų sistema. Aš tam pritariu. Likščiol mes tikrai nesupratome, kaip komisija pasiūlė atitinkamus e, rodiklius. Aš manau, kad reikia vadovautis ir matematiniais principais. Komisijoje dirba daug puikių pareigūnų, tarnautojų. Aš čia visai nesišaipau, kalbu tikrai rimtai. Mes žinome, kiek sertifikatų bus pat, paskirstita nuo 27 iki 35 procentų, žinome, kokiu tikslu siekiama, viskas pagrįsta matematika. Na ir paskui dar atsiranda ir tie rodikliai benchmarks. Bet, pavyzdžiui, e, cemento arba plienas sektoriuose fiziškai neįmanoma tokių rodiklių pasiekti. Ir dėl to Europos parlamentas tai turėtų atsižvelgti. Taigi, jeigu mes kalbame apie, kad 10 procentų veiksmingiausių renginių neturėtų būti taikoma sertifikatų sistema, tai turime pasirūpinti, kad taip iš tikrųjų ir atsitiktų. Aš pritariu minčiai dėl e, rinkos stabilumo rezervo. Turėtumėm nepamiršti ir štai ko. Mes sukūrėme tą rezervą tam, kad uh, kovotumėm su CO2 mažinimu, bet turime pagalvoti ir apie sertifikatų kainą. Kol kas ekonominė krizė dar neįveikta. Ir galbūt e, iš tikrųjų dėl to reikėtų atsisakyti rezervo idėjos ir 10 procentų veiksmingiausių, e, veiksmingiausiai dirbančių uh, nereikėtų taikyti šios sertifikatų sistemos. Tai labai aktualu ir mano atstovaujamam e, RUR e, e, regionui. Dabar mano regione yra gana didelis nedarbo lygis, nepritarčiau jokioms taisyklėms kurios reikštų, kad, pažiūrėjau, mano regione sumažėtų darbo vietų skaičius. Ačiū Angelika Neibler. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, atleiskite, kad tik dabar atvykau į posėdį, neišklausiau visos diskusijos, bet dar turiu keletą pastabų. Atvykau pačiu laiku, ar ne? Taigi, mes siekiame dviejų tikslų. Mūsų tikslai e, dėl e, klimato kaitos yra tikrai ambicingi, tai yra ir 30 metų tikslai, tačiau antra vertus mes turime nepamiršti darbo vietų. E, mūsų pramonė turi išlikti konkurencinga. Na, o tikrai labai sunku bus suderinti abu šiuos tikslus. Mano rinkiminėje apygardoje yra pramonės, chemijos, cemento, automobilių, stiklo pramonės įmonių, jos visos dalyvauja, tą sistemą galite įsivaizduoti, kaip visi nerimauja. Panašu, kad e, kilo problemų su vertimu į rumunų kalbą. No interpretation. No, it's okay. Can, can we help? Or? Good. good. No, no, no, it's okay. It's okay. It's perfectly okay. You, you should, you should follow as everyone. Ähm, ja, nun, also wie gesagt, ich habe leider die, ich habe leider, ich habe erfreulicherweise die kompletten äh, diese. Taigi, mano rinkiminėje apygardoje yra tikrai daug pramonės, äh, įvairiose pramonės rytise dirbančių įmonių. Äh, Ir tos įmonės tengiasi ir taupyti energiją, ir dirbti veiksmingai. Tačiau vis dėlto reikia atsižvelgti ir į techninius pajėgumus. Taigi mes turime pagalvoti, koks tikslas mums svarbesnis. Man tikrai Svarbu, kad būtų dar kartą peržiūrėtas pasiūlymas dėl nemokamų leidimų ir aukcijonuose parduodamų leidimų skaičiaus. Kai kas sako, kad komisijos pasiūlymas yra veiksmingas, bet gal reikėtų pagalvoti apie tai, ar komisijos pasiūlymas yra tikrai teisingas, ar pasieksime savo tikslus. Juk yra ir kitų faktorių, pavyzdžiui, tas e, korekcinis koficijantas. Visą tai reikia atsižvelgti, jeigu norime e, pasiekti savo tikslus. Na, kadangi jau gana vėlyvas vakaras, aš daugiau nesiplėsiu. Dar beje dėl rodiklių, benchmarks. Čia svarbu atnaujinti 2008 metų duomenis. Taip pat, man atrodo, kad nereikėtų dar labiau sugriežtinti tų rodiklių. Aš noriu pasakyti, kad ketinu pateikti pakeitimų ir dėl rodiklių benchmarks. Ir dar viena pastaba, tai yra su procesu susijusios emisijos. Jeigu čia negalima optimizuoti e, proceso, tai nereikėtų primesti pramonės sektoriui ir papildomų įsipareigojimų. Nepamirškime ir netiesioginių kaštų. Aš manau, kad čia galbūt geriausia išeitis būtų valstybių narių primami nacionaliniai sprendimai. Tuo ir baigiu. Dar kartą ačiū pirmininkė. Ačiū Taip, e, du kartus po dvi minutės ir atsiprašau už e, trikdį. Ačiū, ponė, ponui Nikai. Taip suprantu, kad ITRE pranešėjui iš tikrųjų teko neįsivaizduojamas darbas, bet toks pats darbas teko ir bendram pranešėjui iš kito komiteto Ivo Belet. Uh, Tiesiog būtų įdomu išklausyti ir jūsų e, minčių, nes jūs e, tiesiog atsakot viso parlamento vardu e, šį klausimą. Keletą pastabų norėčiau pasakyti jums leidus. Pirmiausia, ačiū, kad mane pakvietėt. MSR klausimų buvau pranešėjęs ir iš tikrųjų mūsų komitetai gerai bendradarbiavo, norėtume tęsti bendradarbiavimą Frederikai šiuo ir kitais klausimais. Kartu bendram pranešėjui noriu padėkoti. Mes sutinkam daugeliu esminių dalykų dėl 2030 tikslų, e, dėl to, kad inovacijų fondas labai svarbus ir tikrai mes pasistengsim gauti kuo daugiau lėšų, turėtume reikalauti daugiau lėšų, dėl to sutinkam numatyti specialų režimą mažosiams vidutinėms įmonėms. Aišku, čia e, gyvendinimo detalės skirias, skiriasi. Kolegos minėjo anglės nutekėjimo priemonės ir čia grįšiu prie to, ką pasakė ponas Langė mums, mes gilinomės į e, tą trečiųjų šalių požiūrį, e, gilinomės į jį, bet vis dėlto norėtume, kad būtų laikomasi komisijos pasiūlymo, kuris e, mūsų galva geras. Modernizavimo fondas, skaidrumas šiame kontekste yra svarbus, be jo, bet to Įdėmiai išklausėm kelių Graikijos kolegų žodžių, iš tikrųjų buvo pasakyta svarių argumentų, jų neturėtume pamiršti. Nes e, netiesioginės išlaidos, tas klausimas buvo paminėtas kelių, pirmiausia ir pono Langė, apie tai kalbėta ir jūsų, ir mūsų komitete. Aišku, reikia sudaryti geresnės, sažininkesnės sąlygas, tačiau turėtume numatyti tam priemonės pasiekti nežinau, ar paminėtas buvo nukreip e, aviacijos sektorius, vertėtų jį paminėti. Tad tokios būtų pastabos, pirmininkas. Ir geriausių linkėjimų prašom perduoti ponui Dankenui. Aš žinau, kad karštos diskusijos jūsų komitete vyko savo laiku ir mūsų kolega e, Danken yra pagrindinis pranešėjas. O dabar kreipiuosi į Europos komisijos atstovą, e, ponę Veroniką Topsek Peterski, e, generalinio klimato kaitos e, direktorato direktorė. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti jums visiems, kurie sudalyvavot šiuose labai įdomiuose diskusijose, mes gavom daug informacijos. O šiaip aš tikrai daug laiko praleidau susitikinėdama su komiteto šešėliniais pranešėjais, stengdamasi paaiškinti komisijos pasiūlymą. Tiek e, ne, ne viena tokia buvau. Keletą klausimų norėčiau paminėti, kurie čia buvo daugiausia paminėti. Buvo pasakyta per diskusijas kad e, tikrai teks e, pasirinkti politinę prasme, daryti ne vieną politinį pasirinkimą, sunkų pasirinkimą. Buvo pripažinta, kad Europos komisija pasiremė 2014 m. spalio tarybos išvadomis, jomis mes vadovavomis. Na, o dabar keletas svarbiausių e, klausimų tai pirmiausia dėl anglės nutekėjimų sistemos. Mes jau nekartą esam sakę, bei ir mūsų komisaras sakė, kad vėlgi čia buvo minimi įvairūs požiūriai, tas trečiųjų šalių požiūris ir vien kartu tie alternatyvos įvertintos mūsų poveikio vertinime, analizėje mes ir toliau, mm, aišku, dalyvausim diskusijose, esam pasirengę tikrai įsiklausyti naujas mintis. O dabar pranešėjo pakeitimo, pakeitimas šiuo klausimu. Tai iš tikrųjų susiję su vienu tuo scenariu, kurį komisija įvertino poveikio analizėje. Tačiau, aišku, sunku vis dėlto tą pasiekti. Ir kita vertus svarbus toks tikslinis požiūris tam, kad būtų galima pasiremti tarp sektorinių korekcinių faktoriumi. Tai iš tikrųjų didelis darbas nelengvas klausimas ir mes padėsim jūsų diskusijose. Dėl kokybinio vertinimo jūs jį paminėjot, nes jis um, susijęs su keliais sektoriais, ypač tokios, su tais, kuriuose daug yra mažųjų vidutinių įmonių. Tad tas kokybinis vertinimas e, tuose sektoriuose, kur yra uh, vėlgi numatytas tam tikras slengstis. Pranešėjas e, teikia kitokį variantą, bet vėlgi tai gali sukelti didesnį administracinę naštą. Aišku, galėtume padidinti objektivumą, skaidrumą, Tačiau, jeigu dabar laikytumėmės tokio požiūrio, tai mes turėtume siekti daugiau skaidrumo ir mažiau administracinės naštos. Ypač turiu galvoje tuos sektorius, kurie artimi labai slengščiui. Dar yra labai svarbu, e, e, nu, tai yra pasiekti tą anglės nutekėjimo sąrašą tinkamą ir kartu išspręsti rodiklių klausimą. Vyksta jau, vyko ir vyksta diskusijos ir jūs žinot, kad aš taip stengiuosi, stengiuosi paaiškinti komisijos pasiūlymą. Mes čia norim įtvirtinti pusiausvyrą tarp e, konkurencingumo ir kartu paskatų ir kartu e, mažesnės administracinės naštos ir sukurti nuspėjamumą pramonės sektoriams. Ir dabar pasinaudojant standartiniais tam tikrais koficijantais, tai aišku, tai dera su mūsų pasiūlymu. Ir dar siūlomas kitas dalykas, kur, kuriuo būtų galima tiesiog e, patenkinti tam tikrų sektorių išspręsti sektorių sunkumus, jeigu būtų mažesni tie koficijantai. Bet mes atvirai esam nusiteikę. Dar norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Per e, diskusijas, kuriuose pati ir dalyvavo, ir kolegos dalyvavo, ten buvo taip suprasta, kad komisija, komisijos pasiūlymų neatsižvelgiama į realius duomenis, Taip nėra. Priešingai, jūs žinot, mes pasiruošę rinkti naujus gamybos duomenis ir gilinsimės, vertinsimės, vertinsim tuos duomenis, atliksim kryžminį jų patikrinimą ir tiesiog numatysim tą vystimosi potencialą, palygint su to, to, to, to, tokiu vidutin, vidurkiu tam tikrų duomenų. Ir duomenys rodė, kad technologiniai e, procesai buvo lėtesni negu tas vienas procentas. Aišku, aš čia galiu paaiškinti detaliau, tačiau noriu tik tai pasakyti e, tokį bendrą požiūrį, kad čia komisija vadovavosi ne vien tik tai grinai biurokratiniu požiūriu. Taip, dėl gamybos duomenų, kaip sakiau, mes juos rinksim du kart per nustatytą laikotarpį, bet to mūsų pasiūlyme yra ir dar kas, kad gamybos duomenis būtų galima tiesiog sudarninti per tą laikotarpį. Ir čia vėlgi buvo siūlomas 10, 10 procentų slengstis, pranešėjas tą siūlo. Ta proga norėčiau paraginti būti atsargesniems. Aišku, mes, mes suinteresuoti tuo, kad duomenys būtų tiesiog darnesni, bet kita vertus turėtume vengti uh, užkrauti papildomą administracinę naštą įmonėms, valstybėms narėms, komisijai. Todėl komisija mane, kad geriau būtų atlikti keletą poveikio vertinimų ir po to tada jau pateikti tinkamą požiūrį, kaip būtų galima įgyvendinti numatomus dalykus. Šiandien mes kalbam apie simetrinį požiūrį. Ir dar, ponė pirmininkė, paskutinę mintį dar pasakysiu. Pirmininkas sako, jau užtesit. Ne, aš norėčiau dar paaiškinti, gerą progą paaiškinti. Uh, Dar vienas dalykas - socialinė dimensija. Ji buvo čia palinksniuota keletą kartų. Noriu pasakyti, kad komisija savo pasiūlyme konkrečiai kalba apie tai, kad aukcijonų gautas pajamas būtų galima nukreipti e, būtent į būtent socialinių klausimų sprendimą. Pirmininkas, labai ačiū. Taip pranešėjas užbaigs diskusiją, bet iš tikrųjų išklausėm labai plataus komisijos pristatymo. Ir tada dar suteiksiu pranešėjui 30 sekundžių, nedaugiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu dvi. Taip, dabar tie klausimai, kuriuos paminėjo komisija, priklauso atitinkamiems komisijos direktoratams. O komisijos darbo metodas, tai energijos kain, tai yra, suponuoja 20 procentų energijos kainų didėjimą. Tai, aišku, tai paveiks e, vartotojus, tai paveiks Europos pramonę ir tikrai negerai, kad tai taip būtų. Pirmininkas, ar turėtumėt pastabų, komentarų, kolegus? Taip, iš tikrųjų, už tą visą klausimą atsako komisijos e, klimato e, generalinis direktoratas. Taip, bet e, kai aš kalbuosi su dar dviejų direktoratų komisijos atstovais, tai aš išgirstu vis kitokį, kitokią versiją. Pirmininkas, taip, mes turėtume vis dėlto orus būti, švelnus. Ir pranešėjas paskutinį kartą suteikiu žodį. Taip, čia paskutinį kartą kalbėsiu per šias diskusijas, nes aišku, per ateinančius mėnesius daug bus apie tai kalbama, daug kalbėtojų. Visa tai, kas buvo pasakyta, rodo, e, kiek techninių klausimų susijęs su to, koks platus šis dalykas, sudėtingas. Uh, Techninių požiūrių tai, ką siūlau, yra tai techniškai teisinga, te, kiti pasiūlymai techninė prasme nepasiekiami, noriu atkreipti e, narių dėmesį į, iki 2023 metų, tai yra dar galima e, tik, pakoreguoti tikslus. Dar paminėsiu vieną klausimą, kuris man labai rūpi per tuos pastarosius du metus. Kodėl klimato kaitos politiką mes negalėtume spręsti e, kaip, kaip vienos tam tikros sistemos, nes čia kalbama apie priekybos sektorių, ne priekybos sektorių ir du kart tiesiog laikas, du kart daugiau laiko tada tam skiriama. O kol mes, nes Tokiu, po, tokiu šiaip jau atveju mes šiaip jau ne, tiesiog nepriepiam visų turimų teisės aktų. Tai vienas dalykas. Galbūt, kai taip yra išsibarstę, mes prarandam e, tiesiog išslysta mums svarbia, iš akių svarbiausi dalykai. Tad mes tikrai neturėtume vėlgi per daug reglamentuoti ar dubliuoti darbo. Toliau čia buvo pasakyta APP frakcijos tas perėjimas nuo 17 iki 43 procentų, bet atrodo dabar e, mano ir APP e frakcijos pozicijos visai e, nukrypsta į priešingas kryptis. Jūs Tad taip, iš tikrųjų, ne viena frakcija pasakė e, keletą dalykų, kurie svarbus yra, bet kita vertus, mes turėtume pasiekti daugumą, nes e, mes tokiu būdu ne, negalėsim tiesiog e, paveikti ir aplinkosaugos komiteto nuomonės ir tiesiog prarasim pozicijas visame parlamente. Tad aš pasirengęs ir toliau diskutuoti visais tais klausimais ir esu tikras, kad mums pavyks pasiekti balsų daugumą. Labai ačiū. Dabar galutinė data, iki kurios galima pateikti pakeitimų pasiūlymų, tai e, iki birželio 15 valandos, 6 valandos. 15 dienos, birželio 15 dienos, 6 valandos var, e, vakaro. O rytoj posėdį pratesim koordinatorių e, susitikimu, kuris pradės 9 val. Dar kartą labai ačiū visiems.